Labas rytas, turėtume pradėti. eso es fundamental. Sí, es que tienes que votar. Tienes, sí. E donc, allora, madame, ministra Riesco, allora, buonasera a tutti, cominciamo. Il progetto di ordine. Taigi, turėtume pradėti posėdį. Darbo atvarkė jums buvo išsiųsta elektroniniu paštu. Norėčiau priminti Jums, kad 10, 11 ir 12 darbo atvarkės punktai, tai yra tie darbo atvarkės punktai susiję su reglamento finan... skirto finansinio reglamento daliniam pakeitimui dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Pranešėjas ponas Rivelinė, taigi šie darbo atvarkės punktai bus svarstomi rytoj kartu su biudžeto komiteto nariais nuo 15 val. iki 18.30. Šis sprendimas buvo priimtas pirmininkų sueigoje Liepos 8 dieną, remiantis 51 darbo tvarkos taisyklės, taisyklių punktų reglamentuojančių bendrus komitetų posėdžius. Turime patvirtinti balandžio 26-27 dienos ir gegužės 31 dienos, birželio 1 dienos šių metų protokolus. Liepos 5 dieną šie protokolai buvo išsiųsti jums. Mūsų posėdis yra transliuojamas. Na, o dabar pereikime prie ketvirtojo ir penktojo darbo tvarkės punkto. Turiu priminti, kad e, čia reikės jums jūsų balsavimo kortelių. Na, o dabar pereisime prie ketvirto darbo tvarkės punkto didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra. Noriu suteikti žodį ponui Marinesko, kuris yra šio pranešimo pranešėjas. Pone Greslė. Ponas Marinesko dabar vieši JAV. Aš ten tiesą pasakus taip pat mielai viešiečiau. Dėl balsavimo turiu pasakyti, kad tarsi viskas aišku, buvo konsultuosasi su frakcijomis. Noriu pateikti pakeitimą žodžiu dėl 14 pakeitimo, kur mes supervision pakeitėme žodžiu skrūtinį. Taigi 14 pakeitimas supervision pakeista žodžiu skrūtinį. O šiaip, mano supratimu, būtų svarbu labai rimtai nagrinėti šios pakeitimus susijusius su agentūrų veikla, nes jei norime, kad agentūrų agentūrų struktūra būtų geresnė ir jei būtų numatyti tampresni ryšiai su komisija, tai pirmasis žingsnis ir yra e, tai, ką ponas Matijo e, nusako savo pranešime. Ačiū, kolegė. Jei visi turite balsavimo korteles, pradėsime balsuoti dėl ketvirtojo darbo atvarkės punkto. Macovei non, ah, non tiene su carta, la sua carta. Ah, ah. Eh, ah. Non fa niente, abbiamo... E vota... Ma... Vota per alzare di mano. Manuale. Vota manuale, manual vote. Yes. Ok. Allora, poniamo in votazione uh, l'emendamento. Balsuosime dėl 26 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. Pakeitimas priimtas, pane Greslė. Mūsų supratimu, aš nieko prieš e, balsavimą dėl viso pakeitimo. Čia frakcijos turėtų susitarti, nes kai kurios frakcijos čia turi minusą ten, kur mes turime pliusą. Ar kas nors e, prieštarautų, jei dėl visų pakeitimų balsuotume iš karto, dėl to, kad visur yra pliusai. Tai pritarkite mums, jei pritarėte šiai minčiai, kad dėl visų pakeitimų balsuotume kartu. Ja, die ersten drei. Taigi pirmieji trys pirmiausia. Iki trečio pakeitimo. Pirmas, antras, trečias pakeitimas galėtume balsuoti dėl visų kartu, tada dėl ketvirtojo atskirai balsuojama, o po ketvirtojo vėl galime balsuoti dėl visų pakeitimų kartu. Forse facevamo prima se proseguiamo. Comunque. Facevamo, <laughs> avevamo già finito. Comunque. Gerai. Greitai ir baigtume balsavimą. Taigi balsuokime dėl 26.1, 2, 3 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pakeitimai priimti. Dabar balsuosime dėl ketvirtojo pakeitimo. Elektroninis balsavimas pradedamas. Votazione chiusa. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Balsuosime dėl penkto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Šeštasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas priimtas. Tada 27 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimtas. Septintasis pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsuoti baigiame. Atmestas. Tada balsuojame nuo 28 pakeitimo iki 30 pakeitimo dėl visų kartų. Ar dėl 30 nebalsuojame? Tada balsuojame dėl 28. -ojo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Aštuntasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dėl devintojo pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 29 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dešimtasis pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Vienuoliktasis pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trisdešimtasis pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dvyliktasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Tryliktasis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Keturioliktasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas su žodiniu pakeitimu. Taip, balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Priimta. Penkioliktasis pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Šešioliktasis pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Septynioliktasis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Primta. Pirmininkas pasitaiso, dabar balsuojame dėl 17. Dar kartą balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 18. pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Primta. 19. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 20. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 21. Pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 31. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 22. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 23. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. 24 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 25 balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 18 balsavo už, 2 prieš, 1 susilaikęs. Nuostabu. Dabar pereisime prie kito darbo atvarkės punkto, penkto darbo atvarkės punkto. Taip pat vyks balsavimas elektroniniu būdu dėl mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo paprastinimo. Suteikiu žodį e, poniai Patnečelį. Ponui Patnečelį. E, labai ačiū. Nieko daug pridurti čia negaliu, ponė pirmininkė. Porą e, pakeitimą žodžiu iš esmės su projektu sutinkame. Pirmininkas, ačiū. Tada toliau balsuojame, jei visi esat pasirengę. Pirmas pakeitimas - balsuojame. Audazione chiusa. Baigiame balsuoti. Priimta. Galim ir už keletą iš karto balsuoti, jeigu niekas neprieštarauja, tada Balsuojame nuo pirmo iki aštunto už visus iš karto. Baigiame balsuoti. Priimta. 21 už, 1 prieš. Balsuojame dėl viso projekto. Pradedame. Baigiame. Priimta. 22 pasisakė už. Ačiū. Passiamo adesso al uh, punto le votazioni su. Taigi dabar baigiame balsuoti, bet tai buvo labai svarbus darbotvarkės klausimas. Ir dabar periname prie kito, šešto punkto, OLAF e, reformos apmąstymų dokumentas. Algirdas Šemeta atsakingas už mokesčius ir muitų sąjungą, auditą bei kovą su sukčiavimu, atėjo čia ir pasakys mums kalbą. Bet atrodo, kad pametėm komisarą. Bonne chance. Non, non è... Che vogliamo fare? Andiamo avanti. Yeah, magari... Facciamo l'otto. L'otto. Non c'è. Allora, siccome il commissario, il commissario Semeta non è presente ancora. Kadangi komisijos narys šiemetą dar nėra šioje salėje, kad neprarastume laiko, nes darbo atvarkė labai didelė, pradėkim kalbėti apie aštuntą darbo atvarkės punktą nes e, septintąjį svarstysime po devinto e, pono Matijų prašymų. Taigi, jeigu kolega Balčytis nu, sutiktų, mes galėtumėm dabar aptarti aštuntą punktą, kuriame bus kalbama apie biudžeto pakeitimą. Bet atradom jau komisarą. Allora chiedo Chiedo scusa, riprendo. Šemeta o Balsytė? Šemeta. Ah, Because we okay, are both from Lithuania. Ritorniamo all'ordine del giorno originario perché nel frattempo. Tada grįžtam prie įprastinės darbo tvarkės, nes komisijos narys Šemeta kaip tik atėjo. Ir aš norėčiau padėkoti Jums ir suteikti žodį kad pakomentuotumėte dokumentą dėl OLAF reformos. Prašom, komisarė, žodis jums. Gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai, labai džiaugiuosi būdamas šiandienos posėdėje ir pristatydamas jums uh, apmąstymų e, dokumentą, kuriame yra kalbama apie Europos kovos e, su sukčiavimu tarnybos OLAF reformą. Jau anksčiau toks dokumentas buvo pradėtas renkti ir mes norim jį pabaigti iki vasaros atostogų. Šio dokumento prašė ir parlamentas, ir taryba ir aš manau, kad šis dokumentas yra nepaprastai svarbus siekiant pastumėti į priekį mūsų svarstymus apie OLAFO reformą. Mes esame įpareigoti užtikrinti, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų deramai apsaugoti, todėl ėmėmės visų įmanomų priemonių kovai su sukčiavimu. Šie klausimai itin svarbus ekonominių sunkumų metu. Kad, šiuo, kad galėtų atremti šiuos poreikius, Olafas turi turėti reikalingas priemonės kovai su sukčiavimu, korupcija ar nelegale veikla, keliančia grėsmę ES finansiniams interesams. Mes kartu e, siekiame padidinti Olafo efektyvumą ir atskaitomybę, išsaugant visapusiškai jo veiklos nepriklausomybę. Šiems klausimams reikia daugiau diskusijų teisėkuros procese. Ir pirmiausia, turime kalbėti apie modalumus, kaip savo tikslų pasiekti. Tam mūsų apmąstymų dokumento tikslas yra išsiaiškinti, parlamento ir tarybos e, nuomonių sutapimus ir skirtumus dėl komisijos pateikto 2006 metų pasiūlymų ir rasti geriausius įmanomus veikimo būdus, e, kad pasiektume konsensuso aktualiausiais klausimais. Visos susijusios komisijos tarnybos dalyvavo rengiant šį dokumentą ir e, vertingai prisidėjo prie jo turinio. Šis dokumentas turi tokią struktūrą. Pirmiausia, yra galvojama apie problemas iškel, iškeltas teisėkuros institucijų. Dėl daugelio problemų institucijos jau susitarė, tačiau yra dar ir neišspręstų problemų. Dokumento pirmame priedė yra išvardintos galimybės pasumėti į priekį teisėkuros procedūrą, sutelkiant dėmesį į tuos klausimus, kur aiškiai išsiskiria institucijų nuomonės. Antrame priedė yra pateikta lentelė, kurioje įvardinamos visų trijų institucijų pozicijos ir e, paminima, kur viena ar kita tema yra aptarta apmąstymų dokumente ar pirmajame priedė. Europos parlamentas ir ypač pranešėja ponė Gressler e, labai vertingai prisidėjo prie teisėkuros darbo ir pagristai išskyrė daugelį problemų, kurias reikia paanalizuoti, kad padidintume Olafo veiksmingumą ir pasiektume reformos tikslų. Todėl aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir ypač poniai Gressler už pastangas pagerinti Olafą. Aš pats labai atidžiai peržiūrėjau visus klausimus paminėtus e, lapkričio 2008 m. lapkričio 20 dienos EPP rezoliucijoje, taip pat apžvelgiau kitas problemas e, išriškėjusias nuo to laiko, <clears throat> kai kurios jų itin svarbios. Pirmiausia, asmenų e, tyrimuose teisės apsaugos sustiprinimas, Olafo tyrimų efektyvumo padidinimas ir Olafo bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, tarnybomis ir agentūromis. Taip pat su valstybių narių atsakingomis institucijomis. Galvojame ir apie generalinio direktoriaus skirimo procedūrą ir stebėtojų komiteto vaidmenį. Mūsų mąstymo dokumento struktūroje buvo pasiūlyta išanalizuoti visus aktualiausius klausimus nuo Olafo tyrimų veiksmingumo ar e, tyrimų sutrumpinimo iki bendradarbiavimo tarp Olafo ir kintų institucijų e, ar valstybių narių atsakingų institucijų bendradarbiavimo pagerinimą. Taip pat galvojame apie bendradarbiavimą su Europol, Eurojust, tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis šalimis. Kalbame ir apie generalinio direktoriaus vaidmenį. Politinis valdymas ir klausimai susijęs su informacijos keitimusi tarp Olafo ir kitų institucijų bei tarnybų, e, stebėtojų komiteto vaidmuo, e, Olafo tyrimo informacijos viešinimas asmenų dalyvaujančių tyrimuose teisų apsauga ir procedūrų e, legalumas ir peržiūra taip pat e, susilaukė dėmesio mūsų dokumente. Čia mes ieškome galimų sprendimų ir tikimės, kad jie gali išplaukti iš diskusijų. E, Visą tai jūs rasite e, mąstymų dokumento pirmame priedė. Pavyzdžiui, stebėtojų komiteto vaidmuo negali apsiriboti tik tai tam tikrų taisyklių įgyvendinimo stebėjimų. Turiu galvoje taisyklės dėl keitimos informacija tarp Olafo ir kitų ES institucijų. Taip pat negalima apsiriboti tik tai uh, E, procedūrinių garantijų taikinimo stebėjimu. Stebėtojų komitetas taip pat turėtų teikti atskiras nuomonės ar rekomendacijas dėl Olofo tyrimo prioritetų nustatymo, dėl tyrimų trukmės ir dėl e, operatyvinių instrukcijų e, keitimo ateityje. Visą tai dabar yra surašyta Olafo e, veiklos gid, vadove Sprendžiant šios klausimus ištils du svarbiausi iššūkiai. Pirmiausia, pasiekti teisingą pusiausvyrą tarp Olafo nepriklausomybės sustiprinimo ir jo atskaitomybės bei kontrolės standartų sugriežtinimo. O kitas e, iššūkis bus bendradarbiavimas tarp Olafo ir kitų ES institucijų ir tarnybų bei valstybių narių atsakingų institucijų. Tai turi būti padaryta taip, kad nebūtų pažeisti praktiniai tyrimų reikalavimai kad jiems žala nebūtų padaryta. Todėl mūsų siūlomi sprendimai turi e, palikti tam tikros judėjimo laisvės, kad e, tyrimai taptų dar efektyvesni ir e, kad jie sutrumpėtų. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu aiškiai apibriežti stebėtojų komiteto vaidmenį ir peržiūros konsultanto vaidmenį kad jų kompetencijos rytis nepersidengtų, kad nesutaptų. E, matysite, kad apmąstymų dokumente ir pirmame priedė yra pateikta pasiūlymų, kaip tas problemas išspręsti. Kai kurios paminėtų problemų dar yra m, mm, be atsako, todėl reikia tolesnių diskusijų. Pavyzdžiui, reikia ieškoti kartu geresnio sprendimo per dialogą tarp institucijų ir Olafo uh, E, tyrimų e, sistemos. Taip pat turime galvoti apie to dialogo turinį. Kitos susijusios institucijos, Europol ir Eurojust, taip pat galbūt turėtų dalyvauti, apie tai reikėtų pagalvoti. Aš esu įsitikinęs, kad remdamiesi tokiu dokumentu mes rasime geriausius sprendimus e, dabartiniam teisėkuros procesui pastumėti į priekį. Pristatydamas jums 2010 metų biudžeto patvirtinimo ir kovos su sukčiavimu audito rezultatus prieš mėnesį, aš e, išskyriau tam tikras kovos su sukčiavimu politikos sritis, kurias reikia pagerinti ateityje. Pavyzdžiui, Olafo bendradarbiavimą su valstybių narių kompetitingomis institucijomis. Kai kurių pasiūlymų tą kryptimį galite rasti jau mūsų apmąstymo dokumente. Kaip jau turbūt matėte, e, šis dokumentas pateikia tam tikrų sprendimų, susijusių, suderintų su Europos parlamento pasiūlymais. Tačiau yra tam tikrų aspektų, kuriuos, kuriais mūsų nuomonės išsiskiria, tačiau mes turim pakankamai galimybių rasti sprendimų ir čia. Pavyzdžiui, deminimis politikos mastas. Ir galvoti reikėtų, kokios bylos galėtų būti perleistos e, nacionaliniams esmams svarstyti parlamentui siūlant. Aš tikiuosi, kad per artimiausią savaitę su jumis palaikysime konstruktyvų dialogą. To dialogo rezultatai leis komisijai vadovautis jais rengiant reglamento pakeitimus. Turiu galvoje 99 metų reglamentą 1073, kuriame kalbam apie Olafo tyrimus. Aš tikrai tikiu, kad komisija galės priimti tokį pakeistą pasiūlymą dar šių metų pabaigoje. Mūsų tikslas - užbaigti teisėkuros procesą iki 2011 metų pabaigos. Aš tikiuosi produktyvios diskusijos su jumis, dėkuoju uždėmesi. Grazie a lei. Prego, prende la parola onorevole Gress. Labai ačiū. Pone Greslė dabar, jums žodis. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Šiandien tikrai puikiai diena. Galima sakyti, kad ir Kalėdos, ir Velykos vienu metu. Ačiū labai už jūsų pažadėtą darbo dokumentą. Jūs žadėjote jį pateikti ir pateikėte. Tai yra tikrai puikiai žinia mūsų tolesniam bendradarbiavimui. Ačiū Jums už tai. Na, o tas dokumentas, kurį Jums mums persintėte praėjusį trečiadienį, uh, um, turi būti dar nuodugniau išanalizuotas, nes aš neturėjau daug laiko tam. Uh, pirmiausia, šis dokumentas svarbus todėl, kad jis yra mūsų diskusijų pagrindas. Likščiol mes turėjome įvairias pranešimų konsoliduotas versijas, na, o dabar mes uh, galime tiesiog pažiūrėti, kokia yra situacija ir dirbti toliau. Mūsų komitetui yra labai svarbu uh, tai, kad e, dėl ankstesnio dokumento buvo susitarta beveik vieningai. 95 procentai parlamento narių balsavo už tą dokumentą, buvo parengta daug pakeitimų, daug įvairių iniciatyvų, taigi to dokumento neturėtume vadinti nei APP, nei mano pranešimu, nes prie jo rengimo prisidėjo visi, visos frakcijos ir visi nariai. Na, o kalbant apie prioritetus. Mano supratimu, mūsų nuomonė sutampa. Pirmiausia, pats svarbiausias klausimas yra pačių valstybių narių ir jų teisinių institucijų pasirengimas bendradarbiauti su OLAF. Likščiau statistiniai duomenys rodo, tiesa, tų statistinių duomenų yra nedaug, tačiau panašu, kad tik 7 procentai visų atvejų, kai nustatomas sukčiavimas, yra toliau perdodami teismams. Parlamento nariai turi įtvirtinti tam tikras piliečių teisės ir mums e, pats svarbiausias e, dalykas yra kova su sukčiavimu ir čia taryba turi taip pat bendradarbiauti. Na, o bendradarbiavimas su taryba, kovojant su sukčiavimu, yra sudėtingas, kaip rodė ir praeitis. Na, o aš noriu padėkoti Jums. Manau, kad būtų gerai, jei kartą per metus susėstume kartu su tarybos nariais ir surenktume bendras diskusijas. E, manau, kad neprotinga taikyti tas, tas pačias procedūras, kurios buvo taikomos e, likščiau, tai yra, kad taryba kalbasi su Olaf atstovais, tada parlamentas kalbasi su Olaf atstovais. Manau, kad reikėtų daugiau bendrų diskusijų ir jų rėmose galėtų gimti ir naujos institucijos. Negaliu pasisakyti visais klausimais, todėl kad dar, kaip jau minėjau, neišnagrinėjau visą dokumento nuodugniai, tačiau noriu uh, pasveikinti komisiją, nes ji daugeliu klausimų vertina daug lankščiau nei prieš du metus. Noriu pabrėžti šį aspektą, nes šis lankstumas yra ypatingai svarbus, ieškant bendrų sprendimų. Mes taip pat norime, kad OLAF tarnyba veiktų daug geriau. Nereikia ieškoti čia šventųjų karvių ir sakyti, kad tam tikrų klausimų tiesiog negalime keisti. Viską turime turėti keisti. Na, o dėl. Um, procedūrų priežiūros e, pareigūno. Manau, kad e, čia turime išnagrinėti visas galimybės ir turime priimti sprendimą, ar pats Olaf turėtų praplėsti savo struktūrą ir šiam pareigūnui numatyti tam tikrą vietą savo struktūroje generalinėme direktorate, ar reikėtų ieškoti kitų sprendimų. Manau, kad šiuo metu metu generalinis e, Olaf direktorius ir būtent jo pareigybė ir pareigybės e, vaidmuo visoje Olaf sąrangoje ir yra tas silpnasis Olaf punktas. Taigi būtent čia reikalingos reformos. Manau, kad bendromis jėgomis mums turėtų pavykti įtikinti tarybą dėl OLAF reformos. Mes dabar kartu rengiame diskusijų tą pagrindą, manau, kad turėtume nutarti, ar parengsime darbo dokumentą, ar rengsime pranešimą savo iniciatyvą. Galbūt reikėtų rengti pranešimą, nes Pranešimą rengiant galima pateikti daug pakeitimų, čia bendradarbiauja šešėliniai pranešėjai kartu ir pati procedūra pranešimo pateikimo yra daug greitesnė. Galbūt turėtume pasirinkti pranešimo variantą. Na, o šiaip, aišku, aš esu pasirengusi ir ginčyti su taryba ir ieškoti paties geriausio sprendimo. Mane kiek neramina dabartinę situaciją, nes kiek aš turiu žinių, panašu, kad e, pirmininkaujanti Belgija nesirengia nagrinėti Olaf reformos klausimo. Na, jei pirmininkaujančios valstybės e, ne, nenorės forsuoti šio klausimo, tai Manau, kad turėtume numatyti atitinkamus pakeitimus ir 2011 metų biudžeto, biudžeto projekte. Mano supratimu, OLAF reforma yra pati svarbiausia reforma, kurią turėtų bandyti įgyvendinti mūsų komitetas, nes e, mūsų piliečiai išreiškia pasitikėjimą mumis ir mes turime prisimti šią atsakomybę. Pone komisijos nary, gal galėtumėte pateikti informacijos, kaip vyksta generalinio direktoriaus paskirimo procedūra. Gal galėtumėte pateikti detalių, kada ši procedūra baigsis. Mums būtų labai svarbu, kad šis postas būtų kuo greičiau užimtas. Noriu dar kartą labai padėkoti už įdomias jūsų mintis, už lankstų požiūrį ir už tai, kad laikėtės savo žodžio, kad e, labai neideologiškai, labai objektyviai įvertinote visus klausimus. Taigi ačiū Jums labai už tai. Grazie molto per questo intervento. Labai ačiū. Dabar uh, e, sutikiu žodį ponui Balčyčiui, prašom. Ačiū gerimas pirmininkė. E, gerimas komisarė, iš tikrųjų taip pat noriu prisidėti prie tų padėkų. Uh, dėl tokio gana sudėtingo dokumento e, pateikimo Europos parlamentų laikų ir priedo, kad jūsų šitas rytis palyginus yra nauja. Iš tikrųjų, aš irgi taip pat e, galbūt neturėjau daug laiko įsigilinti į visas detalės, bet to, aš manau, irgi yra reikalinga ir tam tikra patirtis šitoje srityje. Tačiau yra viena aišku, kad Olafo institucija, kaip ir daugelis kitų ES atėjo laikas, kuri irgi iš dalies turi būti pakeista. Ir visiškai prituriu prieš tai kalbėjusios e, ponios Gasler susirūpinimui, kad šitoje srityje iš tikrųjų yra dar daug palyginus netitikimo. Jis yra svarbi tuo, kad jinai nagrinėja tuos klausimus, kurie e, labai įtakoja į kiekvienos iš mūsų 20, 27 valstybių narių prestižą ir taip pat e, sudaro prielaidas dėl teisingesnio, galbūt visiškai teisingo pinigų panaudojimo. Aš taip pat e, e, norėčiau galbūt pažymėti keletą tokių akcentų dėl OLAF valstybių narių atsakingų institucijų bendradarbiavimo. Tai natūralu, kad pritariu Europos parlamento pozicijai, kad atsakingos institucijos valstybės narės ateityje turi žymiai dažniau teikti savo ataskaitas, e, savo veiksmų programas ir kad mes iš tikrųjų ne tik tais komisija, taryba, bet ir Europos parlamentas galėtų susidaryti nuomonę apie proceso eigą. E, Olafo bendradarbiavimu su Europolo, Eurojusto ir tarptautinim organizacijom iš tikrųjų tai šiandieną galbūt kelia klausimą, kodėl to nebuvo anksčiau Tai yra natūralus procesas ir aš manau, kad toks bendradarbiavimo ne tik tai galimybė, bet ir privalomumas turėtų būti pažymėtas ateityje atitinkamuose e, reglamentuose. E, dėl pažeidimų, e, kurie neturi arba turi mažą finansinį poveikį, aš taip pat pritarčiau tai pozicijai, kad mes negalėtumėm, nereikėtų skirstyti, ar tai mažas ar nemažas. Ir Olafas liktai turėtų jau nebenagrinėti, bet čia jau matyt, e, kalbant, e, mes galėtumėm tartis dėl šitos pozicijos, dėl priežiūros komiteto. Manau, kad pats esminis yra dalykas priežiūros komitetas. Jeigu mes norime, kad Olafas būtų nepriklausomas, kad jis iš tikrųjų atitiktų šios dienos reikalavimus, priežiūros komiteto e, funkcijas arba atsakomybę reikėtų ateityje iš esmės sustiprinti. Ir kalbant apie patarėją, kuris šiandieną nagrinėja tam tikrus e, pažeidimus e, arba nagrinėja e, nusiskundimus atskirų valstybių narių, ateityje šitą, manau, kad galėtų daryti ir priežiūros komitetas, įtraukiant šitą pareigybę į jo struktūrą. Manau, kad priežiūros komitetas taip pat ateityje turėtų teisę gauti tam tikrą informaciją jeigu jinai yra ir slapta, taip kaip ir mes esam pasirašę kai kurios dokumentus ir turime, turi, turime tą informaciją saugoti, taip ir čia. E, ir čia didelės problemos nematau. Dėl generalinio direktoriaus skirimo, manau, yra labai svarbu, kad tas žmogus, kuris bus paskirtas, jis turėtų ir norą ateityje e, geriau ir kokybiškiau dirbti, todėl irgi reikėtų ko gero pritarti tai pozicijai, kad šito pareigūno e, veiklos e, terminas galėtų būti pratestas priklausomai nuo jo darbo kokybės ir rezultatų. Ir dėl e, patarėjų, tai yra atsiprašau, dėl direktoriaus įgaliojimų, čia iš tikrųjų yra labai svarbus klausimas, tačiau manau, kad jis ir ateityje turi turėti teisę spręsti, kokius pirmos eilės uždavinius jis laiko ir kaip turėtų būti atliekami tyrimai priklausomai nuo to tyrimo pobūdžio ir panašiai. Tai iš tikrųjų yra labai daug, e, manau, veiklos šitoje srityje ir pritarčiau taip pat e, savo kolegės pasiūlymai, kad turėtų būti paruoštas kažkoks tai dokumentas, į kurį mes galėtumėm teikti savo pastabas, pasiūlymus ir tuo būdu pagerinti ateityje ne tik tai Olafo, bet ir mūsų pačių E, darbą ir viziją šitame klausime. Ačiū labai. Grazie molte, kolega Jala. Labai ačiū, kolega Jala. Sí, gracias. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš norėčiau patvirtinti tai, ką sakė kolegos. Visų pirma, dėl komisijos nario sutikimo ateiti į šį posėdį ir pristatyti labai svarbų dokumentą pačiu laiku. Aš per daug nesileisiu jo detalės, tačiau yra aspektų, kurie mano nuomonė turi esminės reikšmės. Norėčiau priminti, kad Europos parlamentas yra kadaise priminęs, kad reikia įsteigti tam tikrą etikos kodeksą kuriuo galėtų vadovautis e, toje srityje dirbantis profesionalai. Ir tai būtų pagrindas tyrimams atlikti, be to būtų numatytos tam tikros e, apsaugos garantijos asmenims, kurie yra tyriami. Tokiu būdu būtų išvengiama tam tikrų e, nukrypimo. Aš tikiuosi, kad apie tai bus kalbama. Yra iškelta ir mintis e, įsteigti tą peržiūros patarėjo postą. Aš manau, kad tą idėją reikėtų dar panalizuoti, bet mano nuomonė toks pasiūlymas yra gana įdomus. O tas priežiūros komitetas mums irgi atrodo nepaprastai svarbus. Tekste, kurį jūs mums pateikėte, yra paminėta, kad reikia šiam komitetui skirti papildomą darbą, specialių uždavinių iškelti. Tačiau mano nuomonė, kad ir kas betsitiktų, stebėtojų komitetui skiriami uždaviniai neturėtų apriboti komiteto galimybės gauti visų rušių informaciją. Mes nenorime sumažinti priežiūros komiteto galių, e, išlaikant Olafo nepriklausomybę ir laisvę, bet taip pat turi būti garantuojamos ir visos reikalingos e, procedūrinės teisės. Dėl bendradarbiavimo su Eurojust. Galbūt komisijos narys galėtų mums pasakyti, ar nėra ketinama, bent jau aš kiek žinau, po Lisabono sutarties buvo toks siekis išsikeltas, įsteigti Europos e, prokuroro postą. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūs įsivaizduojate Olafo vaidmenį e, tada ir kokie, e, koks bus jo santykis su tuo Europos prokuroru. E, taip pat norėčiau šitą pasakyti dėl generalinio, pas, generalinio direktorius paskirimo procedūros. Matėme, kad iškilo tam tikrų sunkumų. Deja, kai e, netekome paskutinio generalinio direktorius, kaip tos problemos išriškėjo ir aš norėčiau sužinoti, kaip tos problemos bus išspręstos ar yra sprendžiamos. Kaip būtų galima užtikrinti visų procedūrinių reikalavimų deramą patenkinimą, e, palaikant ryšį Olafui su valstybėmis narėmis? Ačiū. Taip, žodis jums. Ponas Ehrenhauser. Ačiū labai noriu pratesti ponios Greslė mintį apie tai, kad tik 7 procentai visų atvejų pasiekia teismus. Aišku, tai gali būti dėl skirtingų priežasčių. Pirmiausia, dėl valstybių narių teisės aktų, kita vertus dėl OLAF procedūrų. Galbūt galėtumėte komisijos nary jūs pakomentuoti, kodėl jūsų manimų tik 7 procentai visų sukčiavimo atvejų pasiekia teismus. Uh, Kitas e, klausimas yra OLAF vykdomi tyrimai. Dažnai apie tyrimų rezultatus pati žiniasklaida sužino anksčiau nei pats e, tyrimo subjektas. Taigi mane domintų vidaus sankcijų, vidaus nuobodų mechanizmai tuo atveju, kai informacija yra nutekinama. Prego, komisario, se vuole rispondere. Ačiū. Gal komisaras norėtų atsakyti? Uh, thank you, Mr. Uh, Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Turbūt buvo pateikta daugiau pareiškimų negu konkrečių klausimų. Aš tiesiog norėčiau tarti keletą žodžių apie šią temą. Na, visų pirma, aš tik tai pristačiau mūsų apmąstymų dokumentą pagal parlamento anksčiau, parlamento ir tarybos anksčiau pateiktus pasiūlymus. Tai yra pirmas žingsnis, o antrasis žingsnis turėtų, turėtų būti mūsų e, detali diskusija dėl konkrečių galimybių, kurios yra pateiktos šiame dokumente. Tiesiog te galiu patvirtinti, kad klausimai, kuriuos iškėlė gerbiami parlamento nariai, būtent santykiai tarp Olafo ir valstybių narių, parlamento ir tarybos dalyvavimas stebėtojų komiteto darbe, taip pat patarėjo klausimas ir kiti, jie iš tikrųjų atspindėti apmąstymų dokumente ir mes numatėme, pasiūlėme galimybės, kaip spręsti kiekvieną iš šių klausimų ir esame pasirengę atvirai diskusijai dėl kiekvieno pasiūlymo. Man atrodo, kad tikslas mūsų yra iš tikrųjų bendras. Tai yra paversti Olafą veiksmingai dirbančią instituciją. O dėl skaičių, kuriuos paminėjo ponia Greslė, tai yra 7 procentai tyrimų, kurie e, galų gale atsiduria valstybių narių teismuose. Tikrasis skaičius turbūt yra didesnis, jeigu įtrauksime ir tyrimus. Tai yra, kai kurie tyrimai užtrunka labai ilgai. Ir ne visi tyrimai gali būti tuo jau pat tuo pat atsidurti valstybės narėse. Žinoma, tyrimo trukmės klausimas taip pat yra svarbus ir mes siūlome labai konkrečius ir griežtus reikalavimus Olafui, kad būtų sprendžiamas e, tyrimų trukmės klausimas. Ir stebėtojų komitetas, žinoma, stebėtų situaciją, tyrimų situaciją ir Olafas privalėtų labai aiškiai paaiškinti, kuomet reikalingas ilgesnis tyrimo laikotarpis negu 12 mėnesių, kaip dabar numatyta mūsų apmąstymų dokumente. Taigi, dėl bendradavimo su Europol ir Eurojustu mes taip pat siūlome, kad pakeisto reglamento tekste būtų įrašytas reikalavimas, jog bet kokia Europos institucija e, turėtų savo teisės aktuose nuostatas reikalaujančias užmėgsti bendradarbiavimą tarp OLAFO ir atitinkamos institucijos. O dėl Eurojusto ir Europolo, tai šios nuostatos jau yra, jau egzistuoja. Eurojustas ir Europolas jau turi susitarimus dėl bendradarbiavimo. Europolo atveju procesas vykstas, nes Europolo steigimo teisės aktas reikalauja, kad jis parengtų administracinę tvarką bendradarbiavimui su Olafu. Ir tai ir bus padaryta. Taigi, dėl stebėtojų komiteto vaidmens, tai apmastymų dokumente mes siūlome žymiai sustiprinti šio komiteto vaidmenį. Ir ne, tas stebėtojų komitetas turi gauti informaciją, kuri būtų reikalinga jam atlikti savo funkcijas. Tačiau bet kokiu atveju reikia užtikrinti, kad pats tyrimas ir informacija apie patį tyrimą, konkreti, konkretų tyrimą, turėtų būtų analizuojama labai išsamei ir atsargiai, kad nekiltų problemų dėl Olafo nepriklausomumo atliekant tyrimus. Tačiau sprendimai, kaip tokias problemas spręsti, yra pateikti mūsų dokumente. Buvo užduota klausimų dėl e, esamų procedūrų skiriant Olafo generalinį direktorių. Galiu paminėti, kad pats procesas vyksta pagal grafiką. Šiuo metu vyksta procedūros komisijoje, tačiau stebėtojų komitetas dalyvauja taip pat visame procese, o parlamento dalyvavimas pagal procedūrą skiriant generalinį direktorių yra numatytas rugsėjo 20 dienai. Šių metų rugsėjo 20 dienai, kai, kai atrinkti kandidatai užimti Olafo generalinio direktoriaus postą e, atvyks pokalbiui parlamente. Tuomet apsikeitimo nuomonėmis procedūra parlamente ir taryboje prasidės ir jūs tiesiogiai kontaktuosite su kandidatais užimti generalinio direktoriaus postą. Taigi trumpai tiek apie iškeltas problemas ar užduotas klausimas. E, Pone Greslė taip pat kėlė klausimą dėl pirmininkaujančių valstybių planų susijusių su Olafo teisės aktų peržiūra. Iš savo kontaktų su Belgija kaip pirmininkaujančia valstybė ir taip pat Vengrija ir Lenkija aš susidariau įspūdį, kad mes, mums pavyks pradėti teisės aktų pakeitimo procesą po diskusijų tarp parlamento ir tarybos, taip pat ir komisijos. Tuomet ir prasidės tikroji procedūra. buvo užduotas klausimas apie e PPO ir OLAFO santykių. Mūsų dokumente tai taip pat paminėta, kad mūsų nuomonė kad mums reikia užbaigti, baigti teisėkuros procesą keičiant teisės aktus e, taikomus Olafui. Ir paversti Olafą veiksmingai veikiančią instituciją. EPPO klausimas būtų tolesnis žingsnis mūsų darbe. Tiesiog tą galiu pasakyti, kad labai artimai bendradarbiauju su su vicepirmininkė Reding. Komisijos darbo programoje visi veiksmai susiję su EPPO numatyti 12 ir 13 metams. Taigi šiuo metu esame uh, tokiame etape, kai atliekame parengiamasias diskusijas dėl EPPO vaidmens ir santykių tarp OLAFO ir EPPO. Taigi šiuo metu būtų per ankstyva konkrečiai kalbėti apie tai, koks turėtų būti ryšys tarp OLAFO ir EPPO. Bet kokiu atveju dar diskutuosime šiuo klausimu tiek parlamente, tiek taryboje nes tai yra labai jautrus klausimas ir mums reikia ieškoti bendrų sprendimų. Ačiū. Honorable Patrišė. Labai ačiū, prašom. Ponas Patričelo. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti gal kitą kartą. Vielen Dank. Um, Pana Gresla. Ačiū labai. Pone komisijos nariai, e, Europos parlamentas pateikė savo poziciją įvairiais klausimais dar 2008 metų lapkričio mėnesį ir e, š, greitai bus e, du metai, kai mes kalbame šią temą šį rudenį Olaf e, šves savo sukaktį ir aš kažkada juokavau, kad dar 20 metų Olaf taip ir nepavyks reformuoti. Aš tikrai manau, kad e, šią instituciją reikia reformuoti. Tačiau parlamentas jau išsakė savo poziciją ir Aš manau, kad mes dabar esame pasirengę laikytis būtent savo kurso. Taigi, dėl to aš negaliu teikti, kad jei taryba neturi savo konkrečios pozicijos, tai ji tarsi bando primesti tą savo poziciją ir tą nežinios situaciją ir parlamentui. Netiesa, parlamentas puikiai tu, suformulavo savo poziciją. Mes parengėme 11 pasiūlymų dar paskutinės parlamento kadencijos metu. Aš tikrai nenoriu, kad čia vyktų nuolatinės amžinos diskusijos apie OLAF reformą. Manau, kad tikroji problema yra tarybos nenoras reformuoti OLAF. Tai yra tarsi blokada, kurią mes turime įveikti. Aš nenoriu tos blokados įveikti tokiu būdu, kad dabar vėl pradėsime tas amžinas diskusijas apie reformą. Mes jau pateikėme savo pasiūlymą, pakeistą pasiūlymą. Ir jei dabar taryba pateiks savo pakeistą pasiūlymą, tada parlamentas turės priimti savo nuomonę, tai vėl praeis du metai ir situacija nesikeis. Aš norėčiau, kad taryba, remdamasi komisijos pateiktų pasiūlymų, susėstų kartu su mumis, su Europos parlamentu ir pasitartų, kokiu žingsniu dabar galime imtis. Aišku, bus klausimų, dėl kurių sutap, sutarsime, tačiau pirmiausia, aišku, galime uh, bandyti susitarti dėl OLAF generalinio direktoriaus pavaduotojo. Taigi aš nenoriu, kad prasidėtų naujos e, diskusijos dėl naujo tiesiekros pasiūlymo, nes iki šių metų pabaigos tikrai nei jūs, nei mes nepasistumėsime į priekį. Turiu pasakyti, kad Mūsų debatų tikslas yra dirbti remiantis dabar pateiktų komisijos pasiūlymo. Tai pirmoji svarbi pastaba. Antroji pastaba. Mane kiek suneramino jūsų mintys apie OLAF generalinio direktoriaus paskirimo procedūrą. Dokumente yra kalbama apie apie suderinimą, consultation, o ne apie consultation, ne apie konsultavimą. Turiu pasakyti, kad prieš dešimt metų pateiktas tekstas buvo parengtas vokiečių kalba ir ten buvo kalbama būtent apie suderinimo procedūrą. Praėjusį kartą mes išklausėme penkis ar šešis kandidatus ir patekėme savo poziciją. Aš e, nenoriu, kad mums būtų pateiktos e, trijų kandidatų pavardės ir e, kad mes būtume priversti priimti sprendimą. Norėčiau, kad remtumėmės nustatytomis procedūromis. Tai mano antroji pastaba. Na, o mano trečioji pastaba susijusi su Europos prokuroro pareigybė. Jei mes tik tikėsimės e, Europos prokuroro pareigūno, tai mums nepavyks net to žvirblio sulaikyti saujoje, nekalbant jau apie ką kitą. Lisabonos sutartyje yra numatyta, kad Europos prokuroro pareigybę turėtų sukurti Eurojustas, o ne Olafas. Taigi mes e, dabar susidurime su tokia problema. Aš manau, kad po dešimt metų diskusijų visas pasaulis nusipelnė veikiančios Europos kovos su sukčiavimu tarnybos. Mes negalime visų pareigybių perduoti būtent Europos prokuratūros prokuroro pareigybei, o ne Olafui. Jo. Labai ačiū. Aš pats norėčiau pateikti e, klausimą. Akivaizdu, kad dabar e, egzistuoja akivaiz, aiški politinė valia, kurią formuoja mūsų komitetas bendrai. Mes norime, kad būtų ne tik e, autoritetingas Olafas atliekantis reikšmingą vaidmenį, bet ir e, Olaf, kuris turėtų stipresnės galės. E, mes lankėmės Graikijoje ir Kroatijoje ir per tuos du vizitus aiškiai pastebėjome, ypač Graikijoje, kad bujoja korupcija tose šalise ir ją reikia tik atrasti. Turime apsaugoti ES ir piliečių finansinius interesus. Vadinasi, reikia kovoti su korupcija, vadinasi, reikia kovoti su, koru, su sukčiavimu. Nepamirškime, kas atsitiko pastaraisiais metais. Organizuoti nusikalteliai e, pasiekė viešuosius pinigus ir rado puikių būdų tokiu būdu praturtėti. Be to jau tų nusikaltelių rankos e, lenda ir institucijų biudžetus. Taigi jeigu valdome viešuosius pinigus, tai e, tampame atsakingi už institucijas, kurioms tie finansai tenka. Reikia stiprinti Olafą. Ir ši diskusija be bejonės privalo vykti, apimant ir Europos prokuroro tarnybą, ir Eurojus. Bet negali šios temos užgošti Olafo problemų. Olafas negali patekti į šešėlį. Jeigu taip atsitiks, Olafas bus išstumtas į šoną. Be abejonės, Europos e, valstybės prokuroro tarnybos įsteigimas yra svarbus siekis, e, bet Olaf turi veikti jau dabar o prokuroro tarnyba turės pradėti dirbti ateityje. Žinoma, norim, kad būtų pateikti reikalingi parlamento teisėkuros pasiūlymai, kurie suderintų skirtingų institucijų veiklą. Piliečiai, mano nuomonė, iš mūsų prašo skaidrumo, kad galėtų geriau suprasti, kaip ES lėšos yra naudojamos. Kai kuriuose valstybėse narise akivaizdžiai pastebimas tam tikras nusivylimas ES, net nemailė jai, nes e, žmonėms nerima kelia tai, kaip didelės viešų valstybinių pinigų, viešų pinigų sumos yra manipuliuojamos ES lygių. Todėl aš labai tikiuosi, kad ES komisija išsakys savo poziciją. Be bejonės mes visi norime užtikrinti Olafo nepriklausomybę, tačiau reikia e, prisiminti principus, kuriuos jūs pristatėte komitetui ir aiškiai juos suformuluoti. Um. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariui už jo prezentaciją ir už dokumentus. Uh, Aš tikrai esu dėkingas už tai, kad jūs laikėtės visų duotų pažadų ir e, darbo programos pristatytos mūsų komitetui. Turiu galvoje apie e, tai, kas surašyta dokumente. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta dėl dokumento, bet aš norėčiau paminėti šiek tiek generalinį direktorių ir jo paskirimo procedūrą. Dar šitą norėčiau e, išvelgti dokumente tą temą. Vokietijos vertime yra aiškiai pasakyta, kad nuo rugsėjo 20 dienos jis buvo kandidatas, o paskui sakoma, tarsi pasitaisoma ir sakoma, kad bus sąrašas. Aš norėčiau aiškiai jūsų išgirsti, kaip bus su atskirais kandidatais. Buvo kažkas pažadėta, mes e, Išnagrinėjome daug galimų ir tinkamų kandidatų. Ir kalbant apie laikinojo direktorio pareigūno funkciją, tos diskusijos jau vyko. Kolegė Greslė kalbėjo apie konsultavimosi ir derinimo procedūrą. Koordinatorių posėdžiuose buvo kalbama šią temą net keletą valandų. Mes norėtume turėti balsą priimant sprendimą. Ir jai turės būti paskirtas tam tikras žmogus šioms pareigoms užimti, tai mes norėsime išklausyti ir pačius kandidatus. Kiek aš žinau, procedūra jau yra pasistumėjusi į priekį. E, už praeitą savaitę vyko pokalbiai su 11 kandidatų. Taigi aš manau, kad dabar mes jau tarsi artėjame prie to laiko, kai pagaliau bus pristatyti ir mums kandidatai. Man atrodo, būtų protinga ir būtų įdomu sužinoti pono komisijos nario nuomonę. Uh, E, ką Jūs manote? Ar negalėtume ir nuodugniai išklausyti kandidatus, ką jie mano apie e, jūsų apmąstymo dokumentą. Manau, tos diskusijos su kandidatais apie apmąstymų dokumentą būtų labai e, naudingos, jo labiau, kad e, tokiu būdu padidintume ir skaidrumo galimybę, matytume, kuria linkme norima, kad Olaf vystytųsi ir tokiu būdu taip pat galėtume įvertinti ir kandidačių ir kandidatų kūrybingumą. Tai būtų naudinga ir tolesnėms mūsų diskusijoms. Grazie molte. Ačiū labai. Pone komisijos nariai, šiame ta žodis jums, o tada persime prie kito darbo tokies punkto. Thank you very much. Uh, Ačiū labai. Aš uh, pradėsiu nuo paskutiniojo klausimo, norėdamas uh, patikslinti situaciją. Taip, jūs sulauksite uh, galimų kandidatų sąrašą ir jūs tikrai galėsite pateikti klausimus visiems kandidatams pateiktiems sąraše galutiniam jų tvirtinimui. Taigi, čia jokių problemų nėra Dabar vyksta formalios procedūros, mes tiesiog nagrinėjame, ar kandidatai atitinka formaliuosius kriterijus, e, kurie yra numatyti atitinkamuose teisės aktuose. Ir dabar dar neprasidėjo CCN procedūra. Taigi mes dabar tik atrenkame kandidatus pokalbėms, o čia parlamente vyks galutinė atrankos fazė, kai bus e, pateiktas baigtinis kandidatų į generalinio OLAF direktoriaus postą sąrašas. E, nu, o dabar vyksta atrankinis generalinio direktoriaus posto procesas. Aš turiu pasakyti, kad procedūra tikrai bus skaidri, tokiu būdu siekiant užtikrinti, kad būtų pasirinktas pats tinkamiausias kandidatas, tinkantis eiti Europos kovos su sukčiavimu tarnybos generalinio direktoriaus pareigas kad ta institucija būtų gerai veikianti institucija. Sureaguodamas į ponios greslę mintis dėl procedūrų, galiu ją patikinti, kad aš tikrai neketinu renkti naujo komisijos pasiūlymo. Visa, ko man reikia, tai remiantis jūsų reakciją į mano apmąstymo dokumentą, tiesiog atnaujinti komisijos pasiūlymą, kuris buvo pateiktas dar 2006 metais. Taigi, aš pats noriu tai padaryti kaip galima greičiau ir kaip jau minėjau anksčiau, jei mes bendradarbiausime kartu veiksmingai, tai bus įmanoma tą atnaujintą pasiūlymą pateikti dar iki šių metų pabaigos. Ir tada visos procedūros e, tikėtina, kad bus baigtos kitais metais. Nenorėčiau būti toks e, pesimistas dėl tarybos pozicijos. Dabar tarybos darbo grupėje e, ketinama rugsėjo 20, 28 nagrinėti šį klausimą, siekiant užtikrinti, kad čia taip pat būtų priimti sprendimai, taigi taryba taip pat laikosi laiko grafiko. Ji taip pat pateiks savo poziciją dėl mūsų apmąstymų dokumento, kaip galima greičiau. Kalbant apie Europos prokuroro pareigybę, aš visiškai pritariu kalbėjusiems apie tai, kad dabar turėtume susitelkti ties OLAF instituciją ir baigti diskusijas dėl su OLAF reforma susijusių teisės aktų. Tačiau tuo pat metu vyksta ir paruošiamieji, parengiamieji darbai APPO, tai yra Europos prokuratūros pareigūno pareigybės teikti. Esama susitarimų tarp e, valstybių narių ir įvairių suinteresuotųjų šalių, taigi tas parengiamasis darbas jau įvyko. Tačiau aš noriu dabar sutelkti jėgas ties OLAF reglamentu ir daryti viską, kad šie teisės aktai būtų priimti kaip galima greičiau. Na, O reaguodamas į pono pirmininko mintis, aš pritariu, kad korupcija yra labai svarbi tema ir tai taip pat turėtų atsispindėti OLAF reglamente. Aišku, Olafas turi būti atsakingas ir už korupcijos atvejus, taip pat kaip atsakingas ir už sukčiavimo atvejus. Tiek trumpai norėjau pasakyti jums. Tikiuosi, kad jūsų reakcija susijusi su mano apmąstymų dokumentu bus pateikta kaip galima greičiau. O aš, aišku, pasiruošęs visada diskutuoti apie apmąstymų dokumentą rašte pateiktas detalės, nes aišku, detalės dažnai būna labai svarbios ir galbūt e, reikės papildomo keitimosi nuomonėmis. Šią temą aš esu pasirengęs atvykti į jūsų komitetą ir bendrai kalbėti šią temą. Ačiū. Ačiū. Mes taip pat žinome, būsime pasirengę detaliau padiskutuoti visus pasiūlymus. ir būsimus pakeitimus. Toliau perinama prie septintojo klausimo. E, Europos policijos koledžo biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir pane Matijo. Ačiū pirmininkė. Čia remiamės e, parlamento sprendimu dėl biudžeto e, vykdymo patvirtinimų kurio buvo atidėtas tas patvirtinimas. Dabar reikia pasižiūrėti, kokia pasiekta pažanga agentūroje, gerinant jos biudžeto ir finansinį administravimą. Mes atlikome įvairius tyrimus agentūroje, patikėme prašymų, kurie yra pateikti rezoliucijoje, patvirtintoje rezoliucijoje, patvirtintoje plenarinės sesijos metu Pas mus apsilankė naujas CEPOL direktorius, kuris yra direktorius nuo vasario 16 dienos ir pat, kuris patikė mums daugiametę programą dėl CEPOL administravimo 10-14 metams. Ir norėčiau kreiptis dabar į poną Banfį. Man atrodo, mačiau, kaip jis atėjo pas mus. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Direktoriau, rezoliucijoje, kuri patvirtinta su mūsų sprendimu dėl patvirtinimo, mes prašome kolegiją informuoti biudžeto instituciją apie OLAF tyrimo rezultatus ir mes negavome tos informacijos. Norėčiau sužinoti, kodėl. Antra. CEPOL valdybos pirmininkas sakė, kad po OLAFO tyrimo nebuvo pritaikytos jokios disciplinės e, priemonės. Ar galite pateikti daugiau informacijos šiuo klausimu? Be to, kalbant apie finansinę, finansinės apskaitos praktikos gerinimą, CEPOL birželio mėnesio laiške buvo parašyta, kad gegužės 12 dieną audito tarnyba parengė dviejų dienų kursą CEPL e, darbuotojams apie tai, kaip e, atlikti savo darbą. Šis mokymas e, buvo svarbus ir man būtų įdomu sužinoti, ar tie mokymai įvyko. Parlamento rezoliucijoje mes prašome peržiūrė, atlikti peržiūrėti, peržiūrą, peržiūrėti e, apskaitos sistemą. Finansinių procedūrų 9 metais ataskaitų patvirtinimas, ar jis atliktas ir paskeltas. O kalbant dėl finansinių procedūrų, kurias vertina išorės auditoriai, ar, ar buvo tai padaryta, kaip buvo žadėta. Taigi norėčiau išgirsti jūsų atsakymus. Ačiū, dabar prašom direktorių pasisakyti. E, parlamento nariai, ponios ir ponai, visų pirma, norėčiau padėkoti už galimybę apsilankyti pas Jūs ir pateikti naujausią informaciją apie jau užduotus klausimus. Ponas ir ponai, pirmiausia, leiskite man labai trumpai prisistatyti. Buvo paminėta, kad aš e, pradėjau eiti direktoriaus pareigas Europos policijos koledže vasario 16 dieną. Prieš tai aš jau 30 metų dirbau policijos darbą, turėjau puikią karjerą Vengrijoje, pradėjau gat, policininkų patruliuojančių gatvėje ir baigiau nacionalinės policijos vyriausiojo komisaro pavaduotojų. Pastaruosius devynerius metus e, dalyvavau tarptiniuose projektuose ir atvykęs į Bremsiją e, į naujas pareigas, žinoma, pirmiausia, ėmiau studijuoti esamą situaciją. E, ta situacija nebuvo labai šviesi. Turėjome pradėti su nauja vadovybė valdyti krizę, ypač atsižvelgiant į gerą finansinį biudžeto valdymą ir administravimą. Kai dėl konkrečių klausimų norėčiau pasakyti štai ką. Olafo tyrimas nėra paskelbtas. Tai yra diskusija apie Olafo tyrimo rezultatus buvo išimtinai dalyvaujant atlikta balsuojantiems nariams e, valdančiosios valytojų tarybos. E, slaptasis tyrimas e, neleidžia pateikti atsakymus viešai. Tuo pat metu noriu patvirtinti pasirengimą bendradarbiauti sprendžiant šį klausimą. Kalbant apie finansinį valdymą, e, dėl tų dviejų dienų mokymų darbuotojams, tai ši priemonė atliekama dviem etapais. Pirmasis etapas buvo 16-17 birželio dienomis dalyvaujant finansinio skyriaus vidaus reikalų generalinio direktorato finansinės paramos skyriaus darb, vadovui ir SEPOL vadovybei, o antra, antrasis etapas įvyks šią savaitę, 15-16 Liepos. Šis dviejų dienų renginys apima planavimo peržiūrą, programavimo ir finansinio biudžeto planavimo procedūras, siekiant išsiaiškinti geriausias ES praktiką. Pirmąją dieną per šios mokymus skirtą planavimui komisijos atstovais iš e, vidaus audito tarnybos ir valdančiosios e, tarybos atstovai pakviesti ir SEPAL direktorius pristatys naują planavimo schemą. Antrą dieną mes dirbsime atskiromis grupėmis, kad galėtume e, išsiaiškinti visas e, procedūras e, skirtos finansiniam planavimui 10 ir 11 metams. Kai dėl auditorių ataskaitų, tai žinoma, jos yra prieinamos. 2009 metų ataskaitų pareiškimai iš e, SEPOL buvo priimti auditorumuose pagal preliminarę informaciją, kurią pateikė auditorumai. Ir buvo pasakyta, kad SEPOL istorijoje tai buvo pirmasis kartas, kai SEPOL pateikė ataskaitas laikantis finansinių taisyklių ir reglamentų e, reikalavimų. Ar galiu trumpai rezumuoti savo ataskaitą, ar dar man reikėtų išklausyti jūsų papildomų klausimų? Ačiū. Ar galėtume dar ką nors pridurti? Šiek tiek daugiau norėčiau, kad pakalbėtumėte apie audito rūmų 2009 metų rekomendacijas. Europos auditų rūmai įgyvendino pirmąją analizę, pirmąjį auditą e, policijos kolegijoje gegužės 8-12 dienomis. E, viskas buvo pagrysta SIPOL e, pirminė, pirminių pareiškimų ir išvadomis. Pirminėse išvadose buvo nustatyta, kad SIPOL e, yra padaryta esminių klaidų ir negalima taiksyti su tokia situacija tuo metu. Tuo remintis buvo pradėta labai daug dirbti, e, remintis laik, tomis pirminėmis preliminariosiomis išvadomis. Biudžetinė pusė buvo išanalizuota e, pasitelkus papildomų darbuotojų, bandant išsiaiškinti klaidas ir netitikimus, kuriuos išryškino auditorumai. Po tokio intensyvaus darbo mes pateikėme pataisytą e, versiją auditorumams. Auditorumai atliko antrąjį auditą Bremslė e, birželio 28 Liepos 2 dienomis. Auditorumų išvadose buvo sakoma, kad dabar Sipol jau pateikė teisingas, sa, a, teisingą apskaitą. Pone direktorė, 2008 metais 31 procentas viso biudžeto buvo perkelta į kitus metus, kas buvo padaryta, kad situacija pat, būtų pataisyta e, buvo pateiktas pasiūlymas, kad nepanaudotos lėšos metų pabaigoje turėtų būti perkeltos į rezervą. Ar tokia strategija yra pati geriausia E, tuo metu. Ir prisiminkime taip pat tą e, specializacijos principą, ar nereiktų tam tikras lėšas atiduoti e, atskiroms veiklos rūšims, kurias, kurių valstybės narės reikalauja per SIPOL. Kokias išvadas galėtumėte iš to padaryti ir kokiu priemonių yra įmamasi? Ar jūsų nuomonė SIPOL mandatas turėtų būti išplėstas būtent dėl to? Galiausiai Europos parlamentas rekomenduoja, kad tam, kad valdybos narių skaidrumas, e, jų sąrašas turėtų būti pateikiamas policijos kolegijos interneto svetainėje. Dabar tos informacijos negalime rasti. Ar jūs, gali... ar jūs galėtumėte pasakyti, kodėl taip yra ir ar būtų galima ką nors padaryti, kad greitai padėtis būtų pataisyta? First of all, Visų pirma, reikia sąžiningai pasakyti, kad SIPOL biudžeto planavimas nebuvo teisingas. Vadinasi, skirtingos SIPOL biudžeto e, veiklos rūšis buvo per daug finansuojamos, buvo skiriama per daug biudžeto. Dėl to e, metų pabaigoje biudžetas nebuvo panaudojamas. Ir tai būdinga ne tik 2008 metams. Lygiai tas pats buvo, kai Sipol pradėjo savo veiklą. Deja, galiu pasakyti, kad toks biudžeto nepanaudojimas ir šiais metais nėra dar visiškai išnaikintas, bet mes tikimės, kad šio požiūriu e, bus pasiekta racionalios pažangos. E, vadovaujantis finansinėmis taisyklėmis ir reglamentais, e, pinigai neišleisti einamaisiais metais gali būti perkelti į kitus metus. Ir išskirtinai gali būti panaudojami e, pagal praėjusių metų įsipareigojimus. Negalima tų pinigų perkelti jokiam kitam tikslui. Taigi, policijos kolegija Sipol negalėjo perkelti pinigų, kurie buvo perkelti iš 2008-2009 metus į kitas veiklos rytis. Ta pati galime pasakyti apie 2009 metus. Dabar e, perkelti pinigai turi būti išleidžiami tose sritise, kurioms jie buvo skirti ankstesniais metais. Taip, mes turime labai aiškę viziją, kaip tą problemą spręsti. Pirmiausia, SIPOL turi pagerinti savo administracinius gebėjimus. Būtent todėl, peržiūrėjus dabartinės struktūros E, sistemą mes pasiūlėme pakeisti e, valdytojų tarybos struktūrą. Nauja SIPOL valdyba e, turėtų būti pasiūlyta, turėjo būti pasiūlyta gegužės 25 dieną. Buvo atsižvelgiama formuojant ją į audito rūmų rekomendacijas ir išvadas. Ir mes norėjome, kad SIPOL sekretoriato finansinė veikla būtų centralizuota. Ši agentūra yra nedidelė ir pagal jos dydį yra sukurta decentralizuota finansų valdymo sistema. Taigi nuo sausio pirmos dienos SIPOL bus finansų skyrius. Ir šis finansų skyrius e, leis e, deramai stebėti, kontroliuoti biudžetą bendrai. Be to, tokiu būdu administracija galės pasinaudoti teisinę priemonę, kai galima perkelti pinigus tam iškilus tokiam poreikiui. E, tokiu būdu bus E, išleidžiama daugiau pinigų, bus mažiau tų perkelti reikalingų pinigų. 2010 metais, kai svarsime biudžetą, kai planavome, jau e, konsolidavome skirtingų veiklos rūšių lėšas, pasinaudodami istoriniais duomenimis ir tokiu būdu matome, kad biudžetas yra geriau panaudojamas. Mažiau yra. Mažiau lieka nepanaudotų pinigų. Dėl dalyvavimo mokymuose. SIPOL ir toliau analizuos, kaip valstybės narės dalyvauja skirtingoje SIPOL veikloje. Tiesa ta, kad šiek tiek sumažėjo valstybių narių aktyvumas. Priežastis galėčiau dabar įvardinti. Pirmiausia, reikia atnaujinti mokymo tvarkarašius ir disciplinas pastarojo meto pokyčiai, tokie kaip Lisabonos sutartis arba Stoholmo programos prieimimas, taip pat ir Stoholmo programos įgyvenimo planimas arba integra uh, saugumo strategija uh, pakreipėsi pol veiklą nauja kryptimi. Taigi per artimiausias porą dienų prasidėsintis 2012 metų planavimo etapas turėtų uh, leisti pakeisti jo uh, programas ir tvarkarašius taip, kaip e, reikalinga naujoje saugumo situacijoje. Dėl valdytojų tarybos. Norėčiau informuoti gerbiamą į komitetą, kad visi SIPOL uh, valdybos sprendimai yra skelbiami interneto svetainėje. Ne tik uh, valdybos sprendimai, bet ir skirtingi, komi, skirtingų komitetų uh, diskusijų temos ir sprendimai yra skelbiami. Dėl valdybos narių sąrašo išviešinimo. Šis klausimas buvo aptartas pačiai valdybai ir buvo nuspręsta tokio sąrašo neskelbti, individualių pavardžių neskelbti, nes visos kitos agentūros dirbančios šioje srityje vadovaujasi tokia pat praktika. Europol ir Frontex taip pat neskelbia savo valdybų narių sąrašų. Tačiau Nepaisant to, tiesa yra ta, kad šiek tiek skaidrumo, viešumo yra dabar jau uh, užtikrinta per interneto svetainę. Ačiū. Grazie. Žinau. Ačiū. Labai. Ar kas nors norėtų dar paklausti? To o, voglio. O, prego, norėtų. Pone Greslė. Noriu užduoti klausimą dėl OLAF tyrimo ir būtų įdomu sužinoti audito rūmų poziciją, nes tai svarbu dėl 2009 metų um, biudžeto. Galbūt galėtume išklausyti komisijos auditorių nuomonę. Prego. Reprezentantė OLAF. Prašom, OLAF atstovui žodis. Si, monsieur le président, euh, madame Gressler. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pone Greslė, Olaf pateikė ataskaitą su visa eile rekomendacijų dėl nustatytų pažeidimų ir netitikimų vertinant Europos policijos koledžo veiklą. Buvo kalbama apie galimų naujų biudžeto struktūrų kūrimą. Mes e, baigėme šį tyrimą, buvo vykdomas e, pažeidimų nustatymo tyrimas ir mes šio tyrimo rezultatus perdavėme uh, Didžiosios Britanijos policijos pareigūnams, kurie turi vykdyti tolesnį tyrimą. Tiesa, Šis tyrimas e, vis dar vyksta, todėl informa jokios informacijos kol kas apie tyrimą pateikti negalime. Dėl netinkamai panaudotų lėšų susigražinimo proceso. Mes manome, jog tas susigražinimo procesas yra tinkamai kontroliuojamas. Ir aš kaip tik buvau informuotas, kad susigražinimas vyksta. Mes buvome taip pat informuoti apie tai, kad visos lėšos bus gražintos ir direktorius pasakė, kad ta situacija, kurią jis, taip sakant, paveldėjo, tikrai nebuvo tokia nuostabi. Ir mūsų tyrimo ataskaita taip pat e, nustatė tos pačius dalykus, tačiau neturėtume gilintis į perdėm didelės e, smulkmenas. Uh, manau, turėtume atsižvelgti ir į išvadas susijusias su valdytojų taryba. Atitinkami asmenys buvo informuoti apie tyrimus. Turiu pasakyti, kad OLAF tyrimas buvo riboto laikotarpio, tai yra kiek kitaip nei vidaus tyrimai ir, na, daugiau informacijos ir neturiu. Jeigu noriu regresį. Pone Greslė. Dar kartą noriu pasitikslinti, gal aš kažko nesupratau, tačiau jūs kalbėjote apie tai, kad jokios sankcijos nėra paskirtos likščiau. Kas tas sankcijas turi skirti? Galbūt valdytojų taryba dėl ankstesniojo direktoriaus, kas su juo nutiko? Panašu, kad tiesiog mes stebime neveikimo e, procedūrą. Panašu, kad yra visiškai nekompetentingų darbuotojų ir e, reglamente turėtume pabrėžti, kad tiek Olaf, tiek e, Aidokas turi būti atsakingi už savo veiksmus. Taigi noriu paklausti, kokiu veiksmu ėmėsi valdytojų taryba ir kokias rekomendacijas ji įgyvendino ir kurių ne. E, šios klausimus norėčiau pateikti Olaf atstovui, prašom. Euh, Ačiū labai. Aš e, išgirdau jūsų klausimą ir jį pasižymėjau, tačiau Olaf e, negali viršyti savo įgaliojimų. Na, o mūsų įgaliojimai dabar yra tiesiog atlikti tyrimą. Olaf yra tyriamoji institucija ir pati Olaf institucija negali numatyti tam tikrų nuobodų, tokių įgaliojimų mes neturime. Tačiau ką mes padarėme, tai yra mes informavome atitinkamas kompetentingas institucijas apie nustatytus pažeidimus ir netitikimus, remdamiesi savo tyrimu. Kalbant apie direktorių, turiu pasakyti, kad e, jo byla šiuo metu yra nagrinėjama uh, Jungtinės karalystės pareigūnų ir jie numatys atitinkamas sankcijas. Dėl disciplininių nuobodų tai situacija yra įdomi. Kodėl? Todėl, kad čia mes susidurėme su teisės pažeidimų atveju pačios institucijos viduje. Tikriausiai žinote, kad jei komisijoje pradedama procedūra dėl pažeidimo, tai komisija perdoda visą informaciją kompetentingai agentūrai įdakui. Tuo tarpu netaip lengva yra įsteigti nuobaudų tarybą. Čia techniniu požiūriu tiesiog yra labai sunku tokią tarybą įsteigti, nes sudėtinga yra paskirti nuobodų tarybos narius, neaiški pati sudėtis. Reikia, kad būtų numatyta 14-15 darbuotojų, kurie sudarytų tą e, nuo, už nuobodų skirimą atsakingą tarybą. Ir mes vėl ir vėl reikalavome, kad tokia nuobauda už nuobaudų skirimą atsakinga taryba būtų sukurta apskritai visoms institucijoms, ne tik OLAF viduje. Europos policijos koledžo atveju mes tikrai ėmėmės visų galimų priemonių, tai yra mes nusintėme savo ataskaitą administraciniai tarybai. Ir direktorius jau pats gali pradėti vidinį tyrimą ir numatyti tam tikras sankcijas. Tiesa, naujasis direktorius nusprendė jokių nuobaudų uh, atitinkamiems e, asmenims neskirti. Mes tiesiog turime toleruoti tokį sprendimą, nes Olaf neatsakinga už nuobaudų skyrimą. Mes galime tik kreiptis į vidaus audito tarnybą, reikalaudami imtis tam tikrų priemonių, tačiau šiaip mes nesame veikianti institucija. Aš noriu pateikti pasiūlymą. Norėčiau paprašyti galimybę susipažinti su įslaptinta tyrimo medžiaga ir taip pat norėčiau, kad e, pats valdybos pirmininkas galbūt galėtų atvykti čia į mūsų komitetą. Eh, eh. Ar dar norite, ar pranešėja dar norėtų papildyti šią diskusiją? Taip pat galėtume ir komisijos vidaus auditorių, kuris yra atsakingas už agentūras, taip pat galėtų atvykti pas mus. Audito tarnyba taip pat, aišku, nesima disciplininių priemonių. Mes tiesiog analizuojame veiksmų planus, kurios agentūra yra pateikusi, tam, kad sureaguotų į biudžeto patvirtinimo institucijos rekomendacijas, kai jūs nusprendėte atidėti biudžeto patvirtinimą. Ir taip pat analizuojame veiksmų planus, kad būtų įvykdytos mūsų pateiktos rekomendacijos. Taigi mes e, analizavome veiksmų planus ir iš esmės mūsų nuomonė jie atitinka mūsų ir parlamento rekomendacijas. Ar tai, ar veiksmų planas pavirs kažkuo konkrečiu, tai aišku dar kitas reikalas ir apie tai direktorius supranta. Praeitie agentūrai būdavo sunku įdarbinti atitinkamos kvalifikacijos darbuotojus, kad jie galėtų kontroliuoti sistemas. Ir tai yra, aišku, problema dabartiniam direktoriui taip pat. Mes e, teikiame pagalbą, kai tik galime. Pone Matijo minėjo e, mokymus, kurie vyks ir šią savaitę ir mes prie tų mokymų konstruktyviai prisidedame, mokydami darbuotojus apie tai, ko iš jų tikimasi pagal bendrijos teisės aktus. Vėliau šiemet mes jiems taip pat e, padėsime mokydami GAP vertinimą, vidaus kontrolės standartų įgyvendinimą, kad e, darbuotojai žinotų, ko reikalaujam pagal vidaus kontrolės standartus. Be to, aišku, mes atliksime auditus, e, kartotinius auditus ir norėsime stikinti, ar veiksmų planai įgyvendinti ir ar jie pakankami, kad būtų pasiekti planuose numatyti tikslai. Tokį auditą šiemet pradėsime spalio mėnesį ir analizuosime svarbiausios veiklos planavimą ir biudžetą. Tai yra e, jų rengiami senarai, kursai, e, jų svarbiausia veikla ir įvertinsime, kaip jie atitinka planus. Taip pat ir kitais metais vertinsime jų veiklą. Mes, aišku, stengiamės padėti įvairiais patarimais, na, o vėliau mes patikrinsime, ar mūsų patarimų laikomasi. Ačiū. Grazie. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Punto. Ačiū. Ar dar norėtumėte kas nors papildyti? Aš pamenu, kad priešingai tam, kas yra parašyta darbo tarkėje. Pakeitimų terminas yra 7 rugsėjo, ne 2 rugsėjo. Taigi dabar perinam prie 8 darbo tarkės klausimo. Europos išėrios veiksmų tarnyba. Tai somasis biudžetas numeris 6 2010, antras skirsnis Europos vadovų taryba ir ES taryba, trečias skirsnis Europos komisija, Europos išorės veiksmų taryba. Ponas Balčytis, jums žodis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Europos išorės veiksmų tarnyba e, nauja institucija, kurios įsteigimui e, iš tikrųjų įvyko labai daug įvairių susitikimų, oficialių, neoficialių. Ir šitų susitikimų metu, man kaip nuomonės rengėjai, susidarė įspūdis dėl tam tikrų nuostatų, kurios turėtų atsispindėti ir mano buvusiam arba mano pateiktame dokumente. Tai pirmiausia, kad Europos išorės veiksmų tarnyba sklandžiai veiktų, būtina užtikrinti biudžetinį savarankiškumą. To būtų pasiekta sukuriant atskirą skirsnį tarnybos bendrijos biudžete. Taip pat, kad būtina aiškiai atskirti išorės veiksmų tarnybos administravimo biudžetą ir veiklos biudžetą atskirai, už kurios už pastarosios valdymą ir toliau finansiškai būtų atsakinga Europos komisija. Taip pat e, e, buvo tam tikrų nuostatų, kad būtina sustiprinti tolimesnę parlamentinę priežiūrą dėl bendrijos užsienio ir saugumo politikos, o taip pat dėl ES išorės veiksmų. Taip pat e, parlamentas turi turėti tokią pat teisę patvirtinti e, Europos išorės veiksmų tarnybos biudžeto įvykdymą, kaip šiuo metu jis turi teisę patvirtinti ir komisijos biudžetą. Taip pat e, būtina užtikrinti biudžeto neutralumą ir ypatingai, kad e, pasiekti, kad kitos tarnybos nedubliuotų tarnybos užduočių, funkcijų ir išteklių ir tokiu būtų būtų užtikrintas biudžeto išlaidų veiksmingumas. Dėl vidaus audito tarnybos, e, kuri turėtų atlikti e, mano paminėtos tarnybos vidaus auditą. Po diskusijų su kolegom, manau, jog būtina logiška padaryti nuomonės pakeitimą ir siekti, jog Europos išorės veiksmų tarnybos vidaus auditą atliktų komisijos vidaus auditorius. Pirmiausia, todėl, kad pradinėje tarnybos e, kūrimo stadijoje komisijos auditoriai turi tikrai sukaupę pakankamai kompetencijos. Jie yra susipažinę su komisijos administraciniu bei veiklos išlaidų auditavimu ir tai palengvintų e, tam tikrą darbą. Taip pat e, manau, kad tai leistų šiuo metu taupyti lėšas ir e, šiuo ekonominiu nuosmukiu metu tai yra labai svarbu. Ir trečia, aišku, atsižvelgiant į finansinio reglamento keitimo projektą, kuriame yra numatyta, kad komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos auditą atliks viena institucija ir siekiant e, tam tikro nuseklumo, todėl siūlau, kad šiame veiklos etape būtų vienas vidaus auditorius, kuris ir atliktų komisijos bei išorės veiksmų tarnybos administracinių ir veiklos išlaidų auditą tuo pačiu metu. Administracinių išlaidų skyriuje e, šiai tarnybai yra numatyta 9,5 milijono litų eurų. Šios išlaidos e, yra skirtos trijų mėnesių laikotarpiui ir bus finansuojamas iš e, biudžeto pajamų gaunamų iš nuosavų išteklių, kurios yra susijusios su valstybės narių įnašais, tai yra procentai nuo valstybės narės bendrojo vidaus produkto. Ir e, tai yra numatyta apie 8,8 milijoną eurų ir papildomai pajamų gaunamų iš asmenų dirbančių ES institucijose, tai yra įmokos į pensinius fondus, įvairūs kiti mokesčiai ir kitos įplaukos. E, šita suma sudaro daugiau negu 600 tūkstančių eurų. Šios lėšos yra numatytos panaudoti naujų darbuotojų darbinimui pastatų apsaugai ir įvairiom administraciniam išlaidom e, finansuoti 2010 metais. Šiuo metu sunku būtų vertinti, ar tai yra didelis ar mažas biudžeto padidėjimas. Tai bus galima įvertinti atliekant e, tarnybos biudžeto įgyvendinimo patikrinimą, kaip po vienerių tarnybos metų mums bus patikta ataskaita, kur ir kaip e, buvo panaudotos numatytos lėšos ir tuo metu iš tikrųjų bus galima daryti tam tikras jau teisingas iš, išvadas. Tai būtų tiek. Grazie. Uh, do la parola al rappresentante della Commissione. Ačiū labai. Dabar komisijos atstovų žodis. Prašom. No. Yes, thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Savaime suprantama, parlamento teisė tvirtinti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tai yra teisė, kurios neturėtų niekas pažeisti ar atimti, nei antriniai teisės aktai, nei naujos institucijos sukūrimas. Taigi mes turime atsižvelgti į tai, kad metinė audito rūmų ataskaita kiekvieną instituciją vertina atskirai ir jų finansinę veiklą taip pat. Europos parlamentas, remdamasis dabartinėmis procedūromis, tikrina kiekvieno biudžeto skirsnio panaudojimą kiekvienos institucijos atskirai. Tai reiškia, kad Europos išorės veiksmų tarnybos e, biudžetas, e, ypač administratyvus, administravimo biudžetas, kuriame numatyto e, administravimo įsipareigojimai, bus tvirtinamas parlamento. Ir tai bus būtent parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalis. Komisija numatys e, veiklos e, asignavimus tik pagal savo skirsnį ir šios e, veiklos, veiklos išlaidas paprastai visada tvirtindavo parlamentas. Turiu pasakyti, kad Europos parlamento teisė tvirtinti biudžeto įvykdymą išliks tvirtinant EIVT biudžetą, kaip ir numatyta finansinėme reglamente. Ačiū, ponė Greslė. Ačiū labai. Visada labai įdomu išklausyti tokias mintis. Aš jau dabar labai džiugiai laukiu EIVT biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes e, tais atvejais, kai institucija neišleidžia numatytų lėšų, parlamentas e, kartais gali tokios institucijos biudžeto įvykdymo netvirtinti. Na, kitaip tariant, ta pati konstrukcija EIVT yra labai specifinė, nes e, ji gan sudėtinga jau dabar ir jei rimtai kalbėčiau, tai na, tikrai tas tvirtinimas bus labai įdomus. O įdomiausia tai bus e, išlaidų įrodymas. Panašu, kad mokesčių mokėtojai čia bus pralaimėję, tačiau tikriausiai jie jau priprato prie tokios situacijos. Na, o kalbant apie tai, kad de facto mums labai sudėtinga ir ne tik mums, bet ir komisijai bus tvirtinti šį biudžetą, tai tikriausiai taip ir bus. Aš turiu pasakyti, kad aš bandysiu pasiekti kaip įmanoma didesnio aiškumo. Ir e, jūs tikrai neturėtumėte abejoti mūsų ambicijomis. Mes tikrai priminsime atsakomybę tos agentūros. Įdomiausia tai, kad kiekviena diena atneša kažką naujo. Paskutiniu metu, tai praėjusį kartą kalbėjome apie Afganistaną, po to kalbėjome apie e, Iraką. Ir E, buvo labai sudėtingi regionai, tokie kaip Kosovas ir tikrai teikiant pagalbą. Kiekvieną dieną viskas keičiasi ir ypač tais atvejais, kai daroma klaidų, labai sunku jas nustatyti. Aš nekalbu čia apie e, karo zonas. Dėl komisijos Būtų gerai, jei būtų pasinaudota vidaus audito tarnyba. Komisijoje būtų galima pasinaudoti ir buhalteriniais komisijos principais, kad išvengtume institucinio dubliavimuose. Nes tik tokiu būdu EIVT e, taps ta institucija, kuri turi daug e, tarptautinių skyrių ir panašu, kad galbūt daugiau asignavimų bus skirta pačiai EIVT struktūros veiklai, nei jos vykdomai politikai įgyvendinti. Manau, kad EIVT dabar jau galima greičiau padaryti karjerą nei pačioje komisijoje ir manau, kad tai paveiks ir pačios tarnybos veiklą. Noriu paklausti, kokios informacijos turime apie konkretų biudžetą. Aš e, tikrai nekartą bandžiau paklausti, tačiau man niekas e, neatsakė. Pone Balčyti, gal jūs galėtumėte atsakyti, koks metinis EIVT biudžetas? Kiek ši tarnyba mums kainuoja? Pavyzdžiui, koks yra administravimo biudžetas 2011 metams numatytas? Buvo kalbėta apie 10 milijonų eurų trims mėnesiams. Tai reiškia 40 milijonų eurų per metus. Kaip komisija vertina tokius didelius skaičius? Prego. Oui, Monsieur le Président, euh, les 9, euh, Madame Gressler a raison, les 9 millions c'est pour, euh, pour 3 mois. Pirmininkė, Pone Greslė yra teisi. 9,5 milijonų yra 3 mėnesiams, o 11 metams dar komisija kalbamasi ir nėra sprendimo. Tačiau greitai tas sprendimas bus priimtas. Komisija labai įdėmiai seka tai, kas vyksta biudžeto srityje. Mes nesame dar aktyvi struktūra Tačiau, aišku, komisija gali kritiškai pažvelgti į pateiktus pasiūlymus dėl e, IVT e, biudžeto ir aš te galiu pasakyti, kad mes labai griežtai e, visą tai vertinsime. Pone Greslė kalbėjo apie komisijos buhalteriją. Aš pats, mano kolegos dirbsime tą patį darbą su EIVT biudžetu, aišku, nemokamai. Na, bet aišku, kiekviena institucija pati paskiria savo buhalterius. Pone Kresla. Ačiū labai. Noriu pateikti dar vieną klausimą. Dešimtasis priedas darbuotojų statuto. Kal... Čia kalbama apie uh, atsakingus asmenis trečiosiose šalyse. Ir ačiū labai, kad neskaidrumas e, šio klausimu yra na, tikrai absoliutus, visiškas. Panašu, kad e, laikinieji darbuotojai ir agentūrų laikinieji darbuotojai yra vertinami skirtingai. Pavyzdžiui, skirtingai nei laikinieji darbuotojai ir pareigūnai, laikinieji darbuotojai negali pasinaudoti mm, gyvenamosiomis patalpomis su, su visais baldais. Kaip Jūs įsivaizduojate, kaip e, bus tas biudžetas įgyvendinamas? E, reglamente kalbama apie tai, kad pavyzdžiui, e, už kondicionierių įrengimą ir jų eksploatavimą bus atsakingi patys darbuotojai. Na, aš e, neturiu nieko prieš, tačiau mes jau dabar turime bandyti suvokti, kokios e, to reglamento nuostatų e, pasiekmės. Ar tikrai biudžeto požiūriu vertinant tos išlaidos bus leidžiamos neutraliai? Būtų neteisinga nepateikti informacijos biudžeto kontrolės komitetui apie laikinuosius darbuotojus ir pareigūnus. Ačiū. Ačiū. Prego. Uh, Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, detalės uh, apie finansinį komisijos pasiūlymo poveikį pakeisti darbuotojų uh, reglamentą ir sąlygas įdarbinti kitus darbuotojus. Ir čia, svarstant apie šį aspektą, e, kai su, nu, numatoma galimybė e, pagal sutartis dirbantiems darbuotojams apsigyventi apstatytose būtuose, tai mes atsižvelgia e, į tai, kad kartais turime tuščių būtų, kuriuose niekas negyvena. Ir tokį būtą mes galime suteikti uh, pagal sutartį dirbančiam darbuotojui, vietoj to, kad mes jam kompensuotume jo išlaidas. Taigi mes taip galime panaudoti lankščiau turimus išteklius, vietoj to, kad atsakytume tokiam darbuotojui e, būsto dėl to, kad vien tai dėl to, kad jis yra pagal laikiną sutartį dirbantis asmuo. Jeigu nėra tuščių būtų, mes tuomet e, kompensuojame nuomos kainą tokiems darbuotojams ir papildomų išlaidų šią prasme nėra numatoma. Ačiū. Tai kalbant apie biudžetą ir apie šitos, sakykime, nuomonės tolimesnę perspektyvą ir jos mm, atitikimą šios dienos problematikai, tai iš tikrųjų šiandieną būtų praktiškai neįmanoma atsakyti, koks vis dėlto bus 2011, o ko gero bus labai įdomu sužinoti, koks bus 2012 metų Europos e, išorės veiksmų tarnybos biudžetas. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad tie 9,5 milijono jų iš tikrųjų dauginti iš trijų arba iš keturių mes negalim. Todėl, kad yra numatyta išorės veiksmų tarnybai įdarbinti 1625 pareigūnus, iš kurių 1114 persikelia iš komisijos 411 iš tarybos ir tik tai 100 iš jų, iš 1625, yra naujai sukūrėme papildomi etatai. Tie trys mėnesiai, tuos tris mėnesius visų šitų darbuotojų atlyginimus finansuos Europos komisija. Reiškia 2011 metų e, mokos fondui, kuris, už kurį bus atsakinga išorės veiksmų tarnyba, bus iš tikrųjų e, didžiulis skaičius ir aš esu įstikinęs, kad tai bus daugiau negu 40 milijonų. Priedo, kad e, tie 9,5 yra daugiausiai skirti įvairių pastatų nuomai, e, įvairių eksploatacinių išlaidų padeigimui ir tai matyt 2011 e, biudžete dar bus papildomai numatytos kitos ūkinės išlaidos, kurių mes šiandieną negalime skaičiuoti. Aš manau, esmė yra tikrai tame, kad vien tik tais tam tikros dalies atskirimas iš Europos komisijos leis ateityje žymiai aiškiau suprasti ir pačios Europos e, komisijos e, veiklos efektyvumą ir išlaidų efektyvumą. Ir be bejonės e, jūsų pasiūlymas, kad turėtų naudotis tam tikra patirtimi, kurie yra įgyję Europos komisija kuriant ir įgyvendinant ypatingai buhalterinę apskaitą ir kitus dalykus, manau, kad Tai yra naudinga ir ko gero galbūt būtų galima paminėti irgi taip pat nuomonėje. Tačiau, manau, pats svarbiausias yra dalykas, kaip jūs irgi, e, gerima Ingeborga, paminėjote, kad reikės laukti, pats įdomiausias bus dalykas, kada mes sulauksime ataskaitos apie padarytas išlaidas. Ir manau, kad tai bus e, įdomus dokumentai, dėl kurių mes turėsime galimybę ne tik tai pasisakyti, bet ir labiau suprasti apie ES išorės veiksmus ir apie jų <laughs> dydžius ir, ir daugelį kitų dalykų. Teisingai pastebėjot, ir Afganistanas, ir Iranas, ir daugelį kitų klausimų ateityje iškils, apie ką mes šiandieną dar nediskutuojam. Ačiū. Grazie. Passiamo a questo punto. Labai ačiū. Tuo e, punktų baigiame išorės veiksmų tarnybos paketą ir perinam prie devinto paketo Europos bendrijų e, personalo reglamento pakeitimai. E, pone Hercog yra nuomonės rengėja, prašom. Uh, Ačiū pirmininkė, pabandysiu kalbėti kuo trumpiau. Labai svarbu paminėti, kad mums labai rūpėjo ir tebe rūpi uh, E, finansų reglamento ir personalo reglamento pakeitimus. Todėl parlament, pakeitimai, todėl e, parlamentas turi dalyvauti ir mūsų komitetas rengia savo nuomonę jūri komitetui. Pranešėjas yra ponas Bernard Rapke. Dėl e, mums aktualiausių klausimų. Man kaip pranešėjai labiausiai rūpi rasti tam tikrą modus vivendi Europos e, išorės veiksmų tarnybai, nes darbuotojai ateis iš trijų pagrindinių šaltinių - ES institucijų, valstybių narių ir vietinių kontra, sutarčių. Ir e, egzistuos tam tikri skirtumai, juos reikia geriau išaiškinti ir juos reikia sureguliuoti. Aš manau, kad ponė Kresler su manim sutiks, e, kad e, Būtina užtikrinti, kad samdant personalą neiškiltų interesų konfliktų, ypač kai kalbam apie valstybių narių atstovus ir vietos vadinamasias sutartis e, turinčios menų. Būtina užkirsti kelią bet kokiems interesų konfliktams. Praktiškai reiškia, kad valstybė kur nors kitur negalės būti pasirašę jokių kitų darbo sutarčių. Manau, kad mums tai labai svarbu dėl dviejų pagrindinių darbuotojų šaltinių ES institucijų ir valstybių narių e, reikės išspręsti porą klausimų. Pirmiausia, dėl valstybių narių darbuotojų. Valstybės narys turi visišką autonomišką teisę pačios nuspręsti, ką paskirti ir kokios kvalifikacijos reikia reikalauti iš žmonių, kurie nori dalyvauti jų diplomatinio korpuso veikloje. Bet kai tik tas žmogus yra nusinčiamas Europos išorės veiksmų tarnybą, mes e, norėtume suorganizuoti tam tikrus mokymus, e, po kurių visi taptų maždaug tos pačios kvalifikacijos, tam tikro lygmens. Tai yra pagrindinis reikalavimas e, gauti darbą. Antras dalykas yra mobilumo klausimas. 4 e, plus 4 mobilumo ciklas e, bus čia taikomas kitoks negu įprasta ES, kai taikomas penkerių metų ciklas. E, iškils tam tikrų klausimų ir bus tam tikrų skirtumų, kuriuos reikės sureguliuoti dėl, dėl personalo kaštų. Dar noriu paminėti vieną mano nuomonę svarbų klausimą. Diplomatai dirbantis Europos išorės veiksmų tarnyboje turės tam tikras teisės ir atsakomybę. Todėl būtina užsitikrinti, kad nors jie grįžta atgal į savo valstybės narės, atsakomybė už padarytas, pavyzdžiui, klaidas e, iškils vėliau, kai bus teikiamas biudžeto vykdymo patvirtinimas ir gali būti, kad tas žmogus jau bus grįžęs į savo valstybę narį. Todėl atsakomybę pareigūnai neš turės ilgesnį laiką ir tada dar, kai sugrįž į atsinkamas valstybės narės. Mano nuomonė, tai e, mums biudžeto kontrolės požiūrių yra aktualiausi klausimai ir reikėtų pasirūpinti kad atsakomybė, skaitant finansinė atsakomybė, galėtų būti pritaikyta e, visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo to, iš kokio šaltinio jie pasamdomi. Aš e, labai daug kartų esu apie visas šias aktualijas kalbėjusi su savo kolegomis šešėliniais pranešėjais. Manau, kad mes galėsim darbą pabaigti iki reikalingo nustatyto termino. Kiek žinau, ter pakeitimų, pakeitimo terminas yra rūpčiučio 15 diena. Norėčiau, kad kolegos nepamirštų tos datos, jeigu aš neklystu. Ačiū labai. Dabar komisijai žodis. Uh, you, Ačiū, ponia pirmininkė pareigūnų tarnybos e, nuostatų reglamentą reikėtų vertinti kaip vieną dokumentą ir jau dabar mes turime daug laikinųjų nuostatų. Tiesa, ta nauja situacija nėra tokia nauja situacija, mes jau susidūrėme su panašia e, patirtimi e, steigdami kitas tarnybas ir štai kodėl yra numatytas antrasis skirsnis kuris stiprina pareigūnų ir kitų darbuotojų įsipareigojimus. Kalbant apie atsakomybę ir įsipareigojimus, taip pat yra numatytos tam tikros nuostatos, pavyzdžiui, 22 pareigūnų tarnybos reglamento straipsnis. Mes e, manome, kad e, čia atsižvelgta į visas e, galimas ateities situacijas. Reikia turėti omenyje, kad mes nenorime, kad tam tikros nuostatos kartotųsi, bandome išlaikyti sisteminį požiūrį į šį dokumentą. Ačiū labai, ponia Greslė. Gal galėčiau užduoti klausimą komisijos atstovui. Dėl e, vietos e, darbuotojų tai yra 3000 darbuotojų iš ES ir e, jiems netaikomos interesų konfliktų nuostatos, kurios yra taikomos nuolatiniams darbuotojams ir pareigūnams. Ar komisija ket dabartinę šias e, galbūt nuostatas, e, pareigūnų interesų konfliktų nuostatas vis dėlto taikyti ir vietos pareigūnams. Ačiū. About... Kalbant apie kitus ES tarnautojus, iš tiesų mes turime pareigūnų tarnybos nuostatų reglamentą ir darbo sąlygo teisės aktus. Ir e, analogijos principų remiantis, e, tos pačios nuostatos yra taikomos ir pagal sutartis dirbantiems pareigūnams bei laikiniesiems darbuotams pagal 11 darbo sąlygų teisės akto straipsnį. Čia nėra daromas skirtumas tarp darbuotojų dirbančių pagal sutartį, nuolatinių darbuotojų ir laikinųjų darbuotojų. Manau, kad tai neteisingas požiūris, nes likščiol šios nuostatos būdavo įtrauktos į darbo sutartis, tačiau dabar neaišku, kas atsitiks su tais, e, tam, tomis trimis tūkstančiais um, darbo sutarčių ir tie straipsniai iki 29 straipsnio, straipsnio taikytini vietos darbuotojams turėtų būti pakeisti. Ačiū labai, komisija gal norėtų pasisakyti? Eh, Tik trumpa pastaba, jei teisingai supratau, jūs kalbate apie tą vietos personalą, uh, Tai šių, šio personalo darbo sąlygos, prievolės ir įsipareigojimai nėra įtraukti į įdarbinimo sąlygas. Čia taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos. Ir tokiu atveju reikėtų kreiptis į nacionalinės teisės saugos tarnybas, jei iškyla kokių konfliktų. Aš jau dabar tikrai linkiu Jums kuo geriausios kloties Afganistane ir kitose regionuose, nes manau, kad vietos darbuotojams, ypač interesų konflikto atveju, turėtų būti taikomos tos pačios nuostatos kaip ir ES pareigūnams, nes Jūs tikriausia pastebėjote, kad vis daugiau tyrimų yra atliekama susijusių su trečiosiomis ša, pusėmis šalimis, nes daugeliu atveju rangovai susiduria su interesų konfliktu ir tikrai būtų puiku, jei komisija imtųsi tam tikrų žingsnių, kad ši situacija keistusi, nes jei ji tų žingsnių nesims, tai mes turime imtis tam tikrų žingsnių. Manau, kad turime susidarti dėl minimaliųjų standartų ir manau, kad e, tai ir yra tie minimalieji standartai, kurie visiems turėtų būti savaime suprantami. Grazie, prego la relatrice. Ačiū, o dabar pranešėjų žodį. Manau, kad e, visiems labai svarbu, kad EIVT apskritai veiktų kaip galima geriau. Ir aišku, biudžeto tvirtinimo procedūra taps viena svarbiausių progų kalbėti apie tai. Aš noriu rekomenduoti, jei aš aišku galiu, ką nors rekomenduoti tarybai, atsižvelgti į e, mūsų pranešimus susijusius su rekonstrukcijos fondų panaudojimu Balkanų regione ir jų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Mes žinome, kaip e, asignavimai yra išleidžiami tose regionuose ir kaip komitetas, e, manau, kad mes galėjome pasimokyti iš tos situacijos, vengdami klaidų ateityje. Jei šią pamoką išmoktume ir diskutuodami apie EIVT, manau, kad um, skirt ypatingais atvejais, ypač tais atvejais, kai m, tose, š, kai kuriuose šalyse korupcijos lygis yra daug didesnis nei ES vidurkis, manau, kad mums būtų labai svarbu per ateinančius metus ar galbūt du metus, kaip galima išvengti galimų klaidų. Taigi atsižvelkite, tiesiog panagrinėkite Europos rekonstrukcijos fondų ataskaitas. Ačiū. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Punti, uh, 10, 11 e 12 dell'ordine Pereisime prie 10, 11, 12 darbo tokios punktų, tiksliau pasakus nepereisime, tačiau, kaip jau sakiau, šie darbo tokios punktai yra nukelti į rytojaus posėdį kartu su biudžeto komitetu, taigi dabar pereisime prie 12 punkto pirmos dalies ES bendrajam biudžetui taikomas finansinis reglamentas ir aš suteiksiu um, žodį nuomonės referentui. 23 kovo aš buvau paskirtas uh, nuomonės pranešėjų dėl tarp institucinio susitarimo, kuriame komisija, parlamentas ir taryba turi susitarti dėl finansinio reglamento. Šis susitarimas ankstesnių metų biudžetų formavime vaidino labai svarbu vaidmenį. Tarp institucinis bendradarbiavimas apsritai yra labai svarbus ir naujasis projektas yra kiek kitoks nei kiti projektai įsigaliojus Lisabonos Sutarčiai yra numatytos ir kitos procedūros, kalbant apie daugiametę programą. Ši programa yra įtraukiama į tarybos darbų programą 12-13 e, metams. Be to, yra ketinama pateikti pakeitimus šiam finansiniam reglamentui dėl bendrojo ES biudžeto. Tai reiškia, kad šis tarpsintucinis susitarimas yra taikomas tik dabartiniam biudžetui. EIVT T projektas yra padalintas į tris dalis. Pirmiausia, kalbame apie specialiasias priemonės, antrojo dalyje kalbame apie bendradarbiavimą ir biudžeto sudarimo procedūrą, o trečiojo dalyje kalbame apie Europos fondų administravimą. Trečiojo dalyje pabrėžiama bendrųjų principų svarba formuojant ir sudarant ES bendrąjį biudžetą. Čia svarbiausia yra trys klausimai, kurie pateikiami trijose papunkčiuose. Tai yra agentūros finansinės priemonės ir punktas skirtas kitiems klausimams. Ypač vertinant trijų metų peržiūros galimybę reikia netrikdyti dabartinių procedūrų ir pateikti reikiamus pakeitimus per ateinančius tris metus. Turėtume susitelkti ties tarp institucinėmis temomis ir akcentuoti tuos klausimus, kurie yra svarbus mūsų komitetui. Na, o pats biudžeto komitetas galbūt pateiks kitus pakeitimus. O mūsų didžiausias rūpestis turėtų būti finansinių instrumentų straipsnis. Yra numatyti numatyta bendrojo finansavimo priemonė, kuria siekiama pagerinti biudžeto dinamiką ir numatyti geresnį finansavimą. Yra taip pat numatyta įkurti daugiametes finansavimo priemonės viešosioms įstaigoms. Biudžeto projekte yra numatyti asignavimai investiciniam bankui ir kitoms e, institucijoms, e, tyrimams bei infrastruktūrų plėtrai bei mažų ir vidutinių įmonių veiklos skatinimui. Numatyti asignavimai ir viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystėms. Būtų įdomu sulaukti iš komisijos daugiau informacijos. Aš visų pirma, čia turiu omenyje e, viešojo ir privačiojo sektoriaus įmonės, kurioms reikia paramos. Kalbant apie biudžeto finansinio reglamento trimetę peržiūrą mes norime sustiprinti egzistuojančių priemonių panaudojimą, pavyzdžiui, 108 straipsnėje ir kitose kalbama apie tai, kad privačios įmonės perimančios viešasias įmonės, kurios valdo ir koordinuoja ES fondų lėšas. Šios įmonės turi sudaryti koncesijų susitarimus. Galėtume bandyti įsivaizduoti, kaip e, turėtų atrodyti mišrių įmonių biudžetai. Mes turėtume pabrėžti, kad viešojo ir privataus sektoriaus įmonės nėra vienintelė forma ar vienintelis būdas panaudoti ES fondus. Antrasis klausimas, kuris mane labai neramina. yra labai silpna šių mišrių viešojo ir privataus sektoriaus įmonių kontrolės galimybė. Komisija informavo parlamentą ir tarybą apie galimas drausmės procedūras. Panašu, kad jokių didesnių problemų šioje srityje nėra ir jokių pakeitimų pateikti nereikėtų, tačiau aš tokiai komisijos pozicijai prieštarauju. Manau, kad reikėtų aiškiau suformuluoti nuostatas susijusias su, su minėtomis viešojo ir privačiojo sektoriaus įmonėmis, kad jų veikla būtų aiškesnė, būtų aiškiau matyti, kokių tikslų jos siekia ir kaip leidžia ES lėšas. Reikia numatyti ir stipresnę kontrolės e, funkciją, kuri likščiol šių įmonių atžvilgių nėra pakankamai aiški. Aš pasisakau už šių mišrių įmonių kontrolės galimybę, manau, turėtume įtraukti ir OLAF bei audito rūmus. Ir tokiu būdu e, šių įmonių veikla būtų daug skaidresnė. Būsiu dėkingas už kolegų pastabas. Parola uh, e, alla kolega Gressler. Preg. Dabar aš norėčiau suteikti žodį savo kolegiai poniai Gressler. Ačiū labai ponia pirmininkė. Parlamente yra tokių procedūrų, kurių nemėgsta daugelis parlamento narių, tačiau neišvengiamai šiuo atveju yra ir laimėtojai, ir pralaimėtojai. Aš jau dabar norėčiau išreikšti savo pritarimą jums. Pirmiausia, kalbant apie naujus finansinius instrumentus, nes tų instrumentų yra tiek daug kaip grybų po lietaus. Ir jei mes nenumatysime bendrų finansinių taisyklių toms naujoms priemonėms, tai neskaidrumas tik e, padidės. Jau dabar tas neskaidrumas panaudojant šių finansinių priemonių e, lėšas yra pakankamai didelis. Norėčiau priminti Liberatskio ir Odį pranešimą, kur mes labai kritiškai uh, E, pareiškėme savo nuomonę dėl Europos investicijų fondo, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko fondų panaudojimo. Mes kaip parlamentas negalime perkelti savo veiklos už parlamento ribų. Tuo tarpu tarsi atsiranda tokios agentūros, kurių kontroliuoti mes negalime. Ir agentūros dažniausia ir reiškia, kad e, jų beveik niekas nekontroliuoja. Todėl mes tikrai nenorime, kad būtų kuriama daugiau priemonių ir kad didesnis asignavimų kiekis būtų tarsi perleidžiamas per tas naujasias priemonės. Turime kalbėti apie minimaliuosius kontrolės standartus. Aš e, manau, kad kad e, šios e, finansinės priemonės e, tiesiog pakerta pasitikėjimą parlamentu, kenkia mūsų reputacijai ir manau, kad šiais klausimais mes dažnai esame silpnesnėje pozicijoje, turėtume daugiau reikalauti. Ačiū. Labai ačiū. Audy. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad viskas, kas yra bendruo, bendrijų pobūdžio, turėtų būti kontroliuojama parlamento. Mesgi atstovavome piliečius, tai yra bet kurio parlamento pamatinė teisė. Pone pirmininkė, jūs ką tik sakėte, kad naujosiose finans, finansinėse priemonėse siekiant užtikrinti biudžeto svertą, pusiausvirą ir daugia šalį e, finansų perspektyvą geresnę sukurti. E, būtina ES geriau struktūrizuoti savo biudžetą. Su panu Lemasūru apie tai esam daug kartų kalbėję. Reikia leisti ES investuoti. Pažiūrėkime, kas vyko dėl ITER ar dėl Galilėjo. Aiškiai pamatysite, kad kiekvieną kartą, kai tik uh, E, reikia finansuoti didelį projektą, iškyla e, techninių ir finansinių administravimo problemų. Finansinių požiūrių, bent jau mano valstybė narė, skiria finans, e, funkcionavimo biudžetą ir investicinį biudžetą per vietos ir regionų institucijas. Bet tai nėra tas pats. Mums reikia tokių finansavimo priemonių, kurios leistų valdyti stambius e, daugiamečius projektus. Ir iš dalies e, viešasis finansavimas ateis per ES lygmenį. Kalbam apie naujas technologijas, kalbam apie jūrų greitkelius, apie upių kelius, energetiką, kosmoso eksploatavimą. Turim daugybę stambaus masto projektų, kuriems reikia parengti biudžetą. Struktūriškai jį parengti ir užtikrinti gerą biudžeto kontrolę. Todėl mano nuomonė šiek tiek skiriasi nuo ponios Gressler, bet aš pasisakau iš esmės už tokį požiūrį. Ačiū. Vėlgi, ponė Gressler. Atsiprašau, aš tik ką tik radau savo popierėlį, kurį buvau pasirengusi. Nepamirškim, kad biudžetas turi prioritetizuoti sektorinės taisyklės. Todėl mūsų pačių fondai turėtų būti prioritetiniai lyginant su visais kitais fondais. Tai ypač pasakytina apie programas. Šis dokumentas yra E, labai įdomus. Turgava Sedonijos Inženevskos 2011 metų dokumento, kuriame jinai kalba apie jaunimo programas, kiek jų yra ir kokios jos. Sumos skiriamas kartais yra labai didelės, o administraciniai kaštai e, yra milžiniški, bet rezultatas yra nulis. Todėl reikėtų e, išskirti projektų prioritetus nes turim per daug jų dabar ir nieko nepasiekėme. Kuo mažiau projektų, tuo daugiau galėsim pasiekti. Ir manau, kad taisyklių skaičių taip pat reikėtų sumažinti. Ačiū. Europos komisija, ar norit pasakyti? Taip, ponė pirmininkė. Ši diskusija aptarė daugybę įvairių rūšių klausimų. Vienas iš jų yra susijęs su parlamento, parlamentinės kontrolės gale. Taip pat kalbame apie finansų reglamento peržiūrą. Visko čia nesurašysi. Būtų neįmanoma tokį dokumentą skaityti. Tačiau yra tam tikrų principinių garantijų. 53b. Pažvelkite į tą dalį. Ten yra kalbama apie vidaus kontrolę, vidaus apskaitą ir sakoma, kad yra reikalingas nepriklausomas auditorius e, finansų priemonėms, priemonių efektyvumui ištikrinti. Bet kokiu atveju biudžetinės institucijos kontrolės gale yra visapusiškai gyvendinama, jos yra laikomasi. Mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimo projektai. Jiems neretai reikia tokių uh, kvalifikuotų asmenų, kokių mes komisijoje neturim, tokios kvalifikacijos asmenų, kurių neturim. Todėl tenka ieškoti už komisijos ribų. Ir privačių ir viešųjų partnerišio atveju tokie e, ekspertai labai pasiteisina. Sugryšiu prie to, ką sakė ponas Audy, kiek suprantu, jis kalbėjo apie investicinį biudžetą. E, ir apie tai, kad vietos regiono institucijos turi, turi galimybę skolintis pinigų. Čia mes kalbame apie skirtingas investicijas. Investicijos yra pagrystos daugiamečiais įsipareigojimais. Mes turim daugiamečią finansę perspektyvą ir metinį biudžetą. Ir iš tos perspektyvos mes turime galvoti apie investavimo galimybės kiekvienais metais yra numatyta, kiek bus investuojama į kokį projektą. Tačiau būtų labai sudėtinga lygintis su Prancūzijos vietos ar regionų institucijomis. Tos institucijos turi galimybę skolintis pinigų. Pone Gressler, aš nežinau, ar. Ir atsiprašau, kad taip turiu sakyti. Aš nežinau, ar yra biudžete išskiriami sektoriniai prioritetai. pagrindiniai sektorių dokumentai išskiria prioritetus. Tačiau ir komisijoje,